Dear colleagues, good afternoon. Labą dieną, gerbiami kolegos. Šiek tiek vėluojame pradėti mūsų posėdį. Taip atsitiko dėl to, kad padėtis mūsų pasakai yra labai įdomi. Tai posėdžiaujame salėje, kur yra toli nuo visur. Pradėkime patvirt, nuo patvirtinimo darbo atvarkės. Patvirtiname, ačiū. Turiu tik vieną pranešimą. Tai yra trilogas dėl nustatytų standartų. Spalio 15 dieną jis vyko, buvo pasiekta reikšmingos pažangos, kalbant apie tų standartų kategorizavimą, apie porcingumo klausimus sanglaudos šalise, taigi darbas vyksta toliau. E, bandoma bus pasiekti sutarimą dėl tų svarbių visų klausimų ir dėl kai kurių kitų, kurie netokie kontroversiški, tokių kaip, pavyzdžiui, e, kova su piknaudžiavimu rinka ir taip toliau ir panašiai. Spalio 28 dieną nuo 4 iki 7 po pietų vyks kitas trilogo posėdis Strasbūrė. Ar galime patvirtinti rugsėjo 14-15 ir rugsėjo 23 dienos protokolus? Niekas neprieštarauja, tada dėkoju, laikysim jūs patvirtintais. Ir dabar keliaujam prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Noriu pasveikinti ponę Daniel Nui. Tai yra antrasis viešas klausimas. <coughs> vykstantis pagal tarp institucinį susitarimą tarp Europos centrinio banko ir parlamento. Tai yra labai svarbus klausimas, ne tik dėl to, kad pažymėsime pirmus metus to bendro priežiūros mechanizmo veikimo. Tiesiog be to Daniel Nui dirba ir prie visos eilės kitų labai svarbių klausimų. E, pavyzdžiui, dėl nacionalinių priimtų sprendimų, nacionalinių priimtų sprendimai, įvairios metodologijos yra taip pat jos veiksmų sritis. Tad dabar norėčiau jai ir suteikti žodį. Prašom, Daniel. Ji pasisakys, o paskui bus klausimų ir atsakymų serija, kaip paprastai. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, džiaugiuosi šiandien būdama čia, galėdama padiskutuoti su jumis apie bendrą priežiūros mechanizmą. Nuo birželį įvykusių klausimų mes dirbome prie visus eilės labai svarbių klausimų ir džiaugiuosi galėdama papasakoti, kaip kas vyko nuo tada. Iš pradžių apžvelgsiu, kas vyko bankų sektoriuje, ir paskui kalbėsiu apie svarbiausius dalykus, prie kurių dirbame ir paskui šiek tiek detaliau pakalbėsiu apie e, visapusio vertinimo procedūrą, kaip mes e, tai vadiname nacionalinių pasirinkimų klausimai. E, pirmiausia, kas įvyko bankų sektorija. Bankai toliau patiria didžiulius iššūkius, nes jų pelnas labai nedidelis, ir toliau e, jų balansus išlyginti yra sunku, kadangi pelnas yra mažas, pasirodė truputėlį pagerėjimo ženklų pirmoje metų pusėje. Bankai ir toliau turi dirbti tokioje aplinkoje, kai palūkanos nedidelės ir kai ekonominis atsigavimas yra labai nedidelis. Esant tokiam kontekstui, daug bankų turėjo pertvarkyti savo verslo modelius, prisidaikydami uh, pritaikydami tavo veiklą ir turėdami gauti iš kitur pajamų, o paprastai tos pajamos gaunamos iš palūkanų. E, kai kuriuose šalise bankams iššūkių iškilo daugiau dėl lėšų, kurių nepavyksta susigražinti. Bendros ekonominės sąlygos buvo sudėtingos e, ir buvo kai kuriais atvejais sunku bankams ištieškoti suteiktas paskolas. E, tai bankininkystės praktikos anksčiau ir, ir apskritai buvo mažiau. E, sprendžiant problemas, aišku, neišeina visiems pritaikyti vienodas taisyklės, tad būtina daryti viską, kad paskatos bankams netaptų konkurencijos iškraipimų. Europos centrinis bankas e, dirba su bankais ir stengiasi vystyti tokius veiksmų planus, kurie būtų parinkti individualiai bankams. O dabar trumpai trumpai apie e, priežiūros valdybos veiksmus. Nuo paskutinių klausimų buvo padaryta reikšminga pažanga e, peržiūros, priežiūros ir vertinimo procesos rytyje. E, pirmiausia, buvo atkreiptas dėmesys į nacionalinių sprendimų prieimimo procedūrą ir tuos sprendimus mes pradėjome vidinę procedūrą siekdami didesnio efektyvumo, didesnės harmonizacijos. E, buvo sukeltas tam tikras netikrumas dėl graikų krizės ir mes dirbome taip pat prie šios problemos. Buvo e, labai sunkus epizodas, kurį reikėjo prižiūrėti labai intensyviai, buvo imtasi priežiūros veiksmų, kurie padėjo problemą išspręsti. E, buvo pasiektas sutarimas, kuris buvo pateiktas Liepos mėnesį. Ir dabar atliekame visapusį vertinimą kartu su Graikijos institucijomis ir žiūrime, kokie yra rekapitalizacijos poreikiai. Rekapitalizacija turi baigtis iki metų pabaigos ir yra labai svarbu, kad laiku būtų gautos numatytos lėšos. Dabar dėl SREP, dėl e, priežiūros peržiūros mechanizmo. E, Norėčiau pasakyti, kad čia mes kalbame pirmiausia apie antrojo amšio, ramščio kapitalo reikalavimus. 2015 metais Europos centrinis bankas SREP mechanizmą įgyverdino pirmą kartą, remdamasis metodologiją, kuri buvo pritaikyta 120 bankų grupių eurozonoje. Šis metodologija užtikrina, kad priežiūros standartai yra taikomi harmonizuotai visoje eurozonoje. Um, antrojo ramščio sprendimai buvo parengti atsižvelgiant į egzistuojančią riziką, su kuria susiduria bankai dėl ekonomikos ir rinkos sąlygų. Nesunku atgauti išduotas paskolas. Ir antra, e, tie sprendimai buvo rengiami su tikslu, kad bankai lengviau galėtų pergyventi tą pereinamąjį laikotarpį prie Bazelio 3 reikalavimų, kurie įsigalios 2019. Ir trečia, E, atliekant visus tuos darbus buvo stengiamasi palaikyti visiems vienodas sąlygas, taikant e, taisyklės, kurios yra numatytos bendros priežiūros mechanizme ar kurios numatė teismai. Mes galime jau dabar pasakyti, kad antrojo ramščio kapitalo reikalavimai numatyti vieningos priežiūros mechanizme galiuosiantis 2016 yra šiek tiek aukštesni negu 2015 metais E, padidėja 30 bazinių punktų vidutiniškai. 20 e, papildomų e, bazinių punktų prireiks phasing in procesui įgyvendinti. Dabar dėl atsparumo testų. Jūs žinote, kad mes atliekame tuos vertinimus kiekvienam bankui, kuris priklauso mūsų priežiūros sryčiai. Jeigu pažiūrėtume į 2014 metus, e, galėtume pasakyti, kad tai buvo e, labai efektyvi priemonė siekiant pagispartinti numatytus veiksmus. E, buvo, buvo numatytos taisyklės siekiant padėti bankams, kurie patyrė kapitalo trūkumą ir taip pat buvo numatytos priemonės tam, kad būtų galima atlikti bankų turto kokybės patikrinimą. E, bu, tie kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai AQR buvo geri, turto patikrinimo rezultatai buvo geri, buvo, buvo patikrinti, kokie yra bankų trūkumai, pasižiūrėta, kaip įgyvendinti priimti sprendimai. Ir matėme, kad E, bankams pavyko šiek tiek sumažinti tų neiš, sunkiai išieškomų paskolų dalį. Kapitalo didinimo priemonės, restruktūrizavimo priemonės irgi buvo tas ir tis, kur pastebėjome situacijos pagerėjimą. E, kalbant apie balansą, reikia pasakyti, kad visos gyvenintos priemonės padėjo padidinti skaidrumą ir tai padės geriau gauti duomenis tam, kad galėtume daugiau žinoti apie tuos bankus, kuriuos prižiūrime. Bendriau kalbant, vertintojams tai duoda galimybę atlikti vertinimus remiantis patikimą informaciją. 2015 mes atlikome papildomą vertinimą, kuris buvo susijęs su devintais bankais. Tai remiamės 2014 numatytą e, metodiką. E, 2014-aisiais e, penki e, bankai buvo prižiūrėti e, ir buvo pastebėta, kad ne, vis, kad ne visos taisyklės buvo gyvenintos jų ankstesnės veiklos metu. 2016-aisiais Europos bankų priežiūros institucija ir Europos centrinis bankas atliko bankų atsparumo testus. Buvo atrinkti tam tikri bankai, kuriuos patvirtino e, bankų priežiūros institucija. E, ir kai kurie tie, tie, tie testai dar tebe vyksta. E, bendra, Europos bankų priežiūros institucija bendradarbiauja visat darbus atliekant su Europos centriniu banku. Kai dėl OND dėl nacionalinių pasirinkimų. Po, nuo paskutinio klausimo, um, kur kalbėjome apie kapitalo, apie e, kapitalo reikalavimų ketvirtąją direktyvą ir reglamentą, uh, taip pat buvo pasistumėta pirmin. Buvo pastebėta, kad kai kurios nuostatos iki šiol yra netaikomos ir OND Ir dažniausiai tie nacionaliniai pasirinkimai yra susijęs su rizikos ribojimu ir visai lė kitų dalykų, kurios numato, pavyzdžiui, išimtis iš bendrų taisyklių. Galima atlikti atskirų atvejų vertinimą ir dažnai taip ir buvo daroma bankų kai kurių atvejų, kai stengiamasi įvertinti atskiro banko atvejį ar kai kalbama apie lėšas banko mokumui palaikyti. Vienas iš prioritetų E, ir yra tie 100, 122 OND taisyklės, kurios priklauso tiesiogiai e, Europos centrinio banko kompetencijai. Vyksta viešasis, viešos konsultacijos dėl sprendimo susijusios su tomis taisyklėmis. E, lapkričio mėnesį bus kalbama apie kapitalo pakankamumo reglamente numatytus kriterijus. E, mes taip pat ketiname ten išdėsyti kriterijus, atskirus kriterijus atskiriems vertinimo atvejams. E, taip pat, aišku, visuomenė ir privatus e, suinteresuoti asmenys yra šiltai kviečiami komentuoti mūsų teikiamus teisės aktų siūlymus. Stengiamės, kad būtų užtikrinta tarptautinių standartų įgyvendinimas kad būtų nuoseklumas lyginant su tuo, kas buvo įgyvendinta anksčiau ir nacionalinių lygmenių taip pat. Mes turėtume pasiekti reikiamą konvergencijos ir rizikos ribojimo e, lygį e, už priimtiną kainą. E, taip pat turime kalbėti ir apie smulkesnės institucijas, joms taikomas taisyklės. Reikia pasakyti, kad papildomios 45 taisyklės OND būtų susijęs su makroprudenciniais dalykais ir nebūtinai e, priežiūros institucijos turi e, kontroliuoti, ne, ne europinės priežiūros institucijos turi kontroliuoti šios dalykus, tai labiau priklauso nacionalinės kompetencijos sryčiai. E, nes priešingų atveju kaina bankų sąjungoje to būtų pernelyg didelė. Yra visai lė pasirinkimų, dėl kurių gali apsispręsti valstybės narės. Yra daug straipsnių kapitalo reikalavimų direktyvoje, e, kurias sunku įgyvendinti. E, nes dabar kyla klausimas, ar visi taikysim vienodas taisyklės, ar liks 19 skirtingų standartų. Mūsų priežiūros institucijoms dėl to sunkiau priimti sprendimus ir valdyti bankų rinką. Europos teisės aktų leidėjai turėtų šią sritį laikyti prioritetu. Čia reikia priimti sprendimą. Aš manau, kad jūs domina šis rytis ir m, mm, jeigu bus klausimų, vėlai juos atsakysiu dėl šios ryties. Na ir apibendrindama galėčiau pasakyti, kad e, Europos centrinis bankas priežiūros, priežiūros funkcijas vykdo dviejus metus. E, buvo pastebėtas, kad bankų pelninkumas nedidelis ir kad e, dar tebėra e, tam tikro netikrumo dėl bendro atsigavimo. Tad mūsų svarbiausias darbas bus saugoti bankų sektorių ir atkurti bankų kapitalą. Ir tik gerai kapitalizuoti bankai galės dalyvauti remdami realią ekonomiką. Tuo pat metu viena iš svarbiausių pirmo ramščio bankų sąjungos institucija būdami mes norime padaryti viską, kad bendras priežiūros mechanizmas bankams veiktų ir kad būtų nu, nacionaliniai standartai harmonizuoti su egzistuojančiomis europinėmis metodikomis, kad bankai būtų lengviau prižiūrimi. Esu įsitikinusi, kad numačius bendrą priežiūros mechanizmą, galima sakyti, padėmė kertinį akmenį tam, kad bankų priežiūros E, mechanizmas būtų tvirtas ir gerai veikiantis. Ačiū uždėmesį ir laukiu nekasdien diskusijos. Labai ačiū. Daniel, nu jį už jos pranešimą. Manau, kad jūsų paskutinė mintis apie du svarbiausius elementus darančius įtaką jūsų veiklai, aš laikau ypatingai vertų dėmesio, turint omenyje, kad jūs teigiate, jog tik tai pakankamai kapitalą turintis bankai gali skatinti mūsų ekonomiką, todėl tiek e, mikro, tiek makro lygmo priežiūros yra labai svarbus, užtikrinant bankų sistemos stabilumą ir skatinant ekonomiką ir taip pat e, antroji mintis apie vienodas veiklos sąlygas. Tai yra pakankamai didelis iššūkis ir būtent dėl to parlamentas e, pritarė jūsų pastangoms susijusiams dėl e, OND, dėl tam tikrų opcijų nacionalinio pribojimo. Taigi Pradėsime dabar nuo klausimo, kurį aptarėme taip pat ir svarstydami metodologiją, kurią turime pasitelkti įvertindami e, įvairaus pobūdžio riziką. Šis klausimas buvo keltas parlamente, kalbant apie mūsų galimybės įvertinti tiek paskolų riziką, tiek rinkų grėsmės ir e, bendros priežiūros mechanizmo kontekste. Taigi noriu paklausti, kaip e, SSM veikia būtent šią linkmę, kalbant apie OND. Aš e, visiškai pritariu tokio pobūdžio veiklai parlamentui būtų svarbu suvokti, kaip e, bus siekiama užtikrinti šių veiksmų skaidrumą ir e, užtikrinti, kad būtų e, laikomasi to paties požiūrio, suderinto požiūrio, nes yra įvairių ginčytinų klausimų susijusių su tam tikrais apribojimų taikymais nacionaliniu lygiu, perkeliant e, SSM taip pat yra tam tikrų kontroversiškų vertinimų dėl 24 straipsnio antrosios dalies, dėl galimybės e, naudotis, pavyzdžiui, bendra suskaitimų sistemos e, bendra kalba viena atsiskaitimų sistemoje, taigi Kaip jūs ketinate užtikrinti tiek visiems vienodų sąlygų sudarimą, tiek bendrų taisyklių laikymasi. Šiaip manau, kad sutikite mums tikrai svarbios informacijos ir aš nenoriu toliau gilintis į smulkmenas. Dar galbūt vienas paskutinis klausimas būtų susijęs su tuo, ką iš žiniasklaidos sužinome apie vieno banko padėtį H, SH Nord Bank <clears throat> būklė ir padėtis būtų įdomu išgirsti jūsų vertinimą. Ir galbūt galėtumėte įvertinti galimybę šiam bankui teikti kokią nors pagalbą ir jo turimų paskolų portfelį. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie vienodų sąlygų sudarimą vertinant paskolų riziką ir e, rinkos grėsmės, aš galbūt išvelgčiau du aspektus jūsų klausime. Pirmiausia, yra akivaizdu, kad SREP metodologija buvo suvienodinta tam, kad būtų galima įvertinti paskolų riziką ir e, grėsmės rinkai visiems bankams e, ne visiškai identiškai, tačiau pasitelkus bendrą mm, metodiką ir aš manau, kad mūsų pasirinkta metodika yra pakankamai rimta, ta SSM metodika siekiant apskaičiuoti, kiek bankas turi riziką ir grėsmės keliančio turto. Atitinkami modeliai buvo pasirinkti ir jų įvertinimas šiek tiek skyrėsi 19 valstybių eurozonos narių ir tai neturėtų nieko stebinti. Tai kad e, priežiūros veiksmai buvo atlikti galbūt skirtingais būdais. Dabar mes rengiame atitinkamą metodiką, pagal kurią panašiais būdais būtų įvertinti dar keturi bankai ir su tikra, kad mes sugebėsime užtikrinti, kad galiausiai padėtis taptų visiškai kontroliuojama ir būtų parengtas e, <clears throat> modelis, tiksliau bus pasirinktas modelis, e, kuris yra naudojamas SSM bankams. Žinoma, mes turime pasirinkti tam tikrus e, prioritetus, nes mums reikia įvertinti paskolų rizikos rinkų grėsmių ir kitus tūkstančius modelių SSM šalyse. Kalbant apie veiksmų suderinimą ir harmonizavimą, mes judame tą linkme, Ir čia tikrai dar reikia daug ką nuveikti, turint omenyje su likvidumu susijusius e, klausimus ir e, lėšas, kurios yra skiriamos arba neskiriamos likvidumui palaikyti. Ir čia mes vertiname kiekvienus atvejus atskirai, kalbant apie e, galimybės atskiroms valstybėms, mes sugebėjome susitarti dėl vienodai griežtų reikalavimų visiems. Pavyzdžiui, pasiekime susitarimo, kuris dar turės būti vertintas konsultacijų procedūros eigoje. E, pavyzdžiui, dėl DTA, dėl e, ir <clears throat> Čia reikia paminėti Danijos tą kompromisą, kuris yra jau pagarsėjęs, kai e, praktiškai atsirado dvi valstybių stovyklos susiformavusios ir balsai pasiskirsta per, pus, per pusę, pozicijos pasiskirsta per pusę. Abi stovyklos e, mūsų paprašė kreiptis į teisėkuros instituciją, kad, institucijas, kad būtų galima įvertinti, kokiu veiksmu imtis, kaip minėjau, mes esame susiskaldę šio klausimu. Ir kai kurie mano, kad kompromisas galėtų reikšti, pavyzdžiui, draudimo įmonėms taikomų reikalavimų kapitalo sumažinimą ir kitais klausimais pasirinkus griežtesnius reikalavimus. Ir taigi mes kol kas šią sritį nesugebėjome sustarti, turėsime pasikonsultuoti su teisėjų kuros institucijomis. Jūs minėjote HSH banką iš tiesų sklando žiniasklaidoje gandai tam tikri dėl šio banko, iš tiesų tai vienas iš daugelio bankų priklausančių bendrai priežiūros mechanizmo sistemai. Ir komisija kartu su SSM mechanizmu svarsto įvairius planus, kurie būtų buvę apsvarstyti taip pat ir jeigu tas bankas nepriklausytų SSM, e, nes už e, šią sritį yra atsakingas e, konkurencijos generalinis direktoratas komisijoje, mes neatsakingi už įmamas tvirtinamas priemonės, mes tik tai pasižymime tai, kas yra nusprendžiama ir jeigu turėtume informacijos kokios nors svarbios ir rimtos, tai mes, aišku, suinteresuotam šalims jas teiktume, tačiau šiaip nesame tiesiog atsakingi iš klausimų. Pavlas Zalba dabar. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Nugy, kad atvyko pas mus Žinome, kad 2016 metais bus pradėti įgyvendyti, pradėtos įgyvendyti gairės, kurias patvirtino bankų priežiūros institucija. Ar palyginti su dabartinė padėtimi tikitės kokių nors pokyčių? <clears throat> Taip pat noriu paklausti, ar šie pokyčiai vienodai turėtų įtakos visiems bankams. Kalbant apie kapitalo rinkų sąjungos sukūrimą, pagrindinis mūsų visų pastangų tikslas yra sudaryti sąlygas smulkiam verslui vėl gauti paskolas tinkamomis sąlygomis. Kaip ta kapitalo rinkų sąjunga turėtų būti kuriama, kokios yra pagrindinės gairės. Atsakymas. Labai ačiū. Kalbant apie atskirų bankų veiklos įvertinimą, tai mes vadovaujamės ir taikomės REP metodiką. Ja peržiūrėjome prieš kurį laiką vertinami, kokiu veiksmu įmasi 19 eurozonos šalių ir mes konstatavome, kad esame nemažai, esame nemažai skirtumų. Taip pat mes nustatėme, kad kai kuriuose šalyse tas mechanizmas taikomas pavyzdingai ir remdamiesi sukauptą patirtimi mes parengėme SSM metodiką, kuri yra grindžiama nacionalinių bankų priežos institucijų sukaupta teigiama patirtimi. Žinoma, mes esame gavę atitinkamas instrukcijas iš Europos bankų priežos institucijos ir jas įgyvendiname. Iš tiesų mes taikome vienodą metodiką priežiūros visiems bankams ir prireikė nemažai laiko ir pastangų tam, kad skirtingos sritis, tokias kaip kapitalo reikalavimai, likvidumo reikalavimai, e, rizikos kapitalo valdymo įvertinimas, pasirinkto verslo modelio, modelio įvertinimas, pelningumo aspektai, kad visus, visus šios aspektus ir klausimus galėtume suderinti, tačiau dabar manau, kad pasirinkome tinkamą metodologiją Taip pat mes atliekame nemažai, pastelkime labai daug palyginamą įvertinimą ir <clears throat> mūsų nariai didžiąją dalimi sutarė ir pritarė pasirinktai metodikai. Kapitalo rinkų sąjunga. Kitas klausimas jo dėja nepasižymėjau, tai pamiršau, atsiprašau. Žinoma, mes pasisakome ir pritarėme kapitalo rinkų sąjungos kūrimui, mes manome, kad e, tai būtų svarbi priemonė skatinti ekonomikos augimą, diversifikuojant finansavimo šaltinius, palengvinant smulkiam verslui ir kitoms įmonėms prieigą prie paskolų manome, kad reikėtų parengti ilgalaikę viziją, pasitelkti pakankamai plačių žmonių darbo tvarkę, veiksmų planą. Palankiai e, vertiname dabar patvirtintus veiksmus, kurie yra gyvenime susijusi su veiksmų planu ir su vertybiniu popieriu. <clears throat> E, kriterijų nustatymą nu, nu, pasitelkus pakankamai paprastus ir nesudėtingus kriterijus. Turint omenyje, kad uh, atlikus atitinkamą bankų veiklos įvertinimą po krizės uh, reikalavimai turtų ir bankų kapitalai bus griežtinami, taip pat mes uh, raginame palaikinti, panaikinti dabar esančias kliūtis, kurios yra taikomos tarpuskaitai ir tarp valstybiniams mokėjimams. Taip pat noriu, naudodamasi progą, priminti, kad kapitalo rinkų sąjungos mes nesukursime, neperžiūrėję e, bazinės palūkanų normos nustatymo sistemos, tokios kaip Euribor. Ačiū, kad vėl atvykote pas mus, dėkuoju, kad jūs bendradabiavote su parlamentu, su mūsų komitetu. Norėčiau paklausti pirmiausia štai ko. Turint omenyje, kad praėjusį rūpjūtį senatorė Elizabeth Warren kreipėsi į penkis Amerikos finansų reguliavimo institus įstaigas ir teiravosi dėl atitikimo abejonių kurios įkilo penkiose didžiausiose pasaulio bendrovėse po to, kai jos pradėjo taikyti naują komunikavimo strategiją Symphony. Ir pagal tą naują strategiją buvo numatyta saugoti duomenis, kurie ateityje turėtų būti ištrinti, tačiau vis dėlto reguliavimo institucijos ir priežiūro institucijos dėl to negalės taikyti teisės aktų, kurie pas mus galioja. Taigi kokia situacija yra Europos bankų kontekste? Ar jūs kaip priežiūros institucija bendradarbiavote su Amerikos priežiūros tarnybomis ir aptarėte šitą klausimą? Aš tiesiog norėčiau sužinoti, kokia situacija Europoje, turint omenyje tą praktiką JAV. Informacinės technologijos ir internetiniai nusikaltimai buvo viena iš mūsų 15 metų veiklos prioritetinių sričių ir jinai toliau tęsiama ir 16 metais ir mes kreipiame dėmesį šiam prioritetui. Aš nežinau apie simfoniją arba simfoniją strategiją arba komunikacijos strategiją apskritai, tačiau žinau, kad geras, gera duomenų kokybė, prieinamumas priežiūros institucijoms yra vienas iš svarbiausių veiklos sėkmės aspektų. Tai yra svarbu Junktinėms Amerikos valstijoms, aš puikiai suprantu, viena, vienas iš didelių e, mūsų e, priežiūros instituto e, priežiūros mechanizmo bankų parodė, kad šitie duomenys yra labai svarbus. Žinoma, tai nėra pats didžiausias prioritetas, kadangi mes esame nauja priežiūros institucija, tačiau tų duomenų turėjimas ir prieiga prie jų yra mūsų veiklos sutinė dalis. Yes, we should stick to four minutes, but... Keturias minutės kiekvienam skirta nedaugiau. Ačiū. Norėčiau paklausti dar vienu dalyku. Kai kurie bankai spręsdami nepakankumo problemas naudojasi nacionaliniais e, problemų sprendimo, bankus problemų sprendimo e, fondais ir iš esmės tie fondai yra papildomi iš nacionalinių bankų lėšų. Kai bus perinama prie naujojo finansavimo e, mechanizmo, ar tai užtikrins iš tikrųjų lygias veik, veikimo sąlygos. Taigi mūsų bendras e, priežiūros mechanizmas nenumato tokių galimybių, kadangi reikalinga užtikrinti vienodas sąlygas, bet aš pasiteirausiu ir informuosiu jums. Beatrix von Stork. Gerbėmi, gerbėm ponė Nui. Valstybės e, paskolų nulinis e, reitingas Jūs e, duodama interviu spalio mėnesį, jūs kalbėjote apie valstybės obligacijų e, rizikos įvertinimą. Jūs sakėte, kad tai reikėtų daryti pagal bazelio procesą, o jeigu to nepakaks arba tai bus nepakankamai greitas procesas, tuomet turėtų įsikišti Europos Sąjunga. Todėl norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad e, šita, tas procesas yra pakankamai greitas, ar vis dėlto nevėluojama, netidėliojame mm, šito klausimo ateičiai. Taigi, kitas klausimas - fiskalinis dominavimas. Praėjusiais metais pastebėjome, kad įsiskolinusios valstybės, prasiskolinusios valstybės tiesiog vykdė aplaidžią pinigų politiką ir taikė visiškai žemas palūkanas ir tai reiškia, kad tos pasiskolinos valstybės netgi teisėkūros srityje, teisės srityje buvo, veikia tiesiog aplaidžiai. Ar tas fiskalinis dominavimas taip pat ir priežiūroje yra toks pat atsainus. Galbūt dėl to ir buvo taip aplaidžiai elgiamasi su valstybės biudžeto lėšomis. Dėkuoju. Dėl foreign exposures, and uh, I'm convinced that there will be uh, some, uh, in particular, foreign exposures iš tikrųjų yra vadovaujamasi Bazelio reglamentu, pagal kurį yra stengiamasi tiesiog e, bankams parodyti, kad vis dėlto jie turi laikytis tam tikrų teisės nuostatų, nežiūrint to, kad mm, teisės nuostatos kinta, tačiau pagal kapitalo likvidumo reikalavimus tiems e, nacionalinio išduosius skolinimams, manyčiau, turėtų ne, nebūti taikomas nulintis, nulintis tarifas. Tačiau kita vertus, ar mes galime įsikišti, ar ką nors galime daryti, gerindami stebėsenos e, politiką, Žvelgdami į šitą problemą iš priežiūros institucijos e, e, pozicijų, iš tikrųjų kartais e, tos blogos pasiekmės yra neįvertinamos, tačiau kartais uh, gerais ketinimais imam skolimosi lėšos, tačiau neatsižvelgiama į galimybę jas sugražinti. Taigi tos pasiekmės gali būti visiškai netikėtos ir dėl tų paskolų gali spaudima, atsirasti spaudimas siekti didesnio pelningumo. Tačiau tas nepakankamas pelningumas yra susijęs su tam tikromis nuostatomis, kurios taikomos tam tikro dydžio kreditams, kurie yra labai svarbus ekonomikai. Tačiau visą tai, žinoma, reikia stebėti. Gilar. Dėkoju, ponė Nui, kad atvykote į mūsų posėdį. Aš taip pat norėjau apie tą struktūrinę reformą pakalbėti. Aš manau, kad Europos komisijos ketinimai buvo šiek tiek um, įgavę kitokią prasme. Jeigu pasižiūrėtumėte pirmąjį siūlymą, kuris buvo pateiktas ankstesnės komisijos, tai pamatytume, kad ten buvo keliamas klausimas, kaip išvengti uh, E, to susiskaldimo. Buvo numatytos taisyklės, kurios leido valstybėms narėms taikyti išlygas, kurios buvo numačiusios atskirti tam tikras veiklas. Bet čia tos išimtis ir baigėsi. O jeigu pažiūrėtume, kas įvyko taryboje, tai pamatytume, kad buvo priimtas sprendimas dėl e, Hombaus pranešimas, kuris ne visai patiko Europos komisijai. E, užsienio bankai, kurie atidaro kokią nors savo veiklą viename iš valstybių narių, sulaukia kitokio traktavimo negu kitur būdami būtų sulaukę. Mes dabar derame su Europos komisija. Šiuo klausimu norėčiau paklausti, ką Jūs manote? ką būtų galima pažiūrėti, kad padaryti, kad to, tos fragmentacijos susiskaidimo būtų mažiau. Jūs jau anksčiau atkreipė dėmesį į šią problemą. Ar jums susidaro įspūdis, kad tuo požiūriu tarybos pasiūlytas tekstas jums yra priimtinas? Na ir galiausiai, ar neatsitiks taip, kad primsime blogas taisyklės? Gal ko gero reikėtų geriau pasitikėti priežiūros institucijomis ir nekurti tų blogų taisyklių? Uh, Reikėtų jums čia ko gero palikti veiksmų laisvę, nes man atrodo, sumaišties yra tiek daug, kad galima prieimus tas taisyklės e, sukelti visišką sumaištį. Atsakymas. Mums Europos teksto priimto, Europos Sąjungos įmonių privalumas būtų tas, kad būtų harmonizuotos valstybėse narėse taikomos taisyklės, kurios dalyvauja bendrame priežiūros mechanizme. Kai kurios valstybės narės galėtų pasirinkti nacionalinės taisyklės, esant tam tikrams tam tikriems atvejams. Mums tai nepatinka arba tuomet nereikia jokio europinio teksto. Galiausiai priežiūros struktūros, tarsi paskutinį žodį dėl bankų veiklos, prekybos veiklos atskirimo, kai kalbu apie didelius filialus. Tačiau tai netitinka ES taisyklių ir be abejo tai paskatins rinkos didesnį susiskaldimą. Manau, kad konsolizuota priežiūros institucija turėtų čia imtis iniciatyvos. Tai, kas iš pradžių buvo susijęs su kai kurios veiklos draudimais, pavyzdžiui, prekyba nekilnojamo turtu ar taip toliau ir panašiai, dabar ne, nebebus draudžiama. Tai yra irgi sprendimai, kurie, sakyčiau, yra labiau riboti Aš nemanau, kad taryba priėmė gerą tekstą. Ir jeigu atsirastų europinis dokumentas, tai būtų puiku, nes tai atneštų daugiau harmonizavimo. O priešingų atveju problemų bus daugiau. Geriau, aišku, neturėti jokio dokumento negu blogą dokumentą bent jau šiuo atveju, nes gali atsitikti taip, kad susitarsime dėl tokio konteksto, kuris turėtų padiktuoti būsimus rezultatus, bet jeigu nebus priimti teisingi sprendimai, tai ir, aišku, lauktų rezultatų nesulauksime. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, kad bent jau parlamentas padės pagerinti tekstą. Fabio Demasi, prašau. Ačiū už informaciją apie bankų struktūros reformas. Nordbank angesprochen. Aš esu iš Hamburgo rinkiminės apygardos, todėl domiuosi jūsų paminėta byla labai išsamei. Ir aš, jeigu teisingai supratau, Asap Kovič. H ir H bankas dabar yra tyrimas komisijos tačiau komisija negali vertinti šito banko veiklos modelio, tai turi daryti ECB. Todėl man kyla klausimas štai dėl ko. Jeigu kiekvienas e, vaikas Hamburgė žino, kad šitas bankas vadovaujasi visiškai nepatikimu veiklos metodu ir uh, imasi priemonių, kurios tiesiog užguls ant mokesčių mokėtojų pečių ir tai bus sukurtas tiesiog blogas bankas, jis toks ir yra šiuo metu visų manimų. Taigi norėčiau paklausti, kaip šitas bankas galėjo įveikti tą testą e, sudėtingomis sąlygomis. Todėl reikėtų pažvelgti į sisteminius dalykus, kadangi šitas e, e, testas e, ypatingomis sąlygomis buvo atliktas visiškai statiškai ir todėl buvo vadovaujamas, vertinamas tiesiog statiškas balansas, o reikėjo, ko gero, atsižvelgti ir į dinamiškus procesus kodėl tai buvo daryta neviešai, kodėl, pavyzdžiui, kai kurie aspektai buvo tik tai pristatyti visuomeniai. Taip pat norėčiau paklausti apie Graikijos bankų rekapitalizaciją. Ar galima tikėtis, kad kai kurie bankai apskritai bus uždaryti, Tačiau, kadangi Europos centrinis bankas pasakė, kad tikrai reikia ryštingai veikti šioje srityje. Sorry. Regarding uh, S is HSH. Uh. HSH. Daug negalėčiau pasakyti apie konkretų atskirą banką, kadangi aš turiu laikytis uh, diskrecijoje, diskretiškumo priežiūros tarnybos uždavinys yra įvertinti banko veiklos modelį ir įvertinti, ar tas bankas gali siekti pelno pagal tam tikrus kriterijus. Taigi bankų kategorijos yra pačios įvairiausios, vieni bankai yra paprastesni, jų pelningumo rodikliai yra palankesni, tačiau yra įvairiausių bankų, todėl pagal mūsų vertinimo mechanizmą mes vertiname e, e, įvairiausius bankus pagal komisijos pristatytą planą ir mes vertiname uh, kaip vertinimo institucija ir Tiesiog siekiame, kad būtų užtikrintos pakankamos pajamos. Taigi mes kiekvienu atskiru banku domėdamėsi nesikonsultuojame su komisija, tačiau vis dėlto mes e, bendraujame su bankų savininkams ir jeigu mes matome ką nors tokio, ką reikia paminėti, tai mes, žinoma, teikiame savo rekomendacijas, kitas dalykas, ar jie pritars joms arba ne. Iš tikrųjų, kaip e, bankai e, įveikia tas, e, tas patikrinimus streso sąlygomis arba sudėtingomis sąlygomis, viskas yra paskelbta duomenų bankė, galbūt tas bankas nebuvo tok taip palankiai vertinimas, tačiau vis dėlto jam pavyko um, įveikti šitą valstijose yra atvirkščiai, todėl turime užtikrinti, kad rinkos kūrimas tai yra parama bankams arba skatinimas bankų teikti paramą finansinę ir paskolas verslui būtų apsaugotas. Manau, kad yra tam tikrų apribojimų, kalbant apie priemonės, kurias galima pasitelkti arba reikėtų pasitelkti, tačiau iš tiesų Pavyzdžiui, mano šalis buvo pradėjusi gyveninti pakankamai radikalias priemonės ir galiausiai jos tapo nusaikesnės. Vokietija buvo pasirinkusi kitokį atspirties tašką. Manau, kad e, būtų galima teikti tokią pagalbą Europoje, nekeliant grėsmės universaliai bankininkistiai, kuri yra reikalinga Mm, daugiau paramos telkti būtų sudėtinga, tačiau čia jau sprendimą priima teisėkuros institucijos, o mes tik tai pateikėme savo nuomonę, kurios buvome paprašyti. Taip pat sutinku su jūsų kitų pastebėjimų, kad per daug Europoje veikiančių bankų gauna komisijos paramą, tiksliau yra įtraukti atitinkamą komisijos prižiūrimų bankų sąrašą dėl gaunamos valstybės paramos. Ir mums e, svarbu, kad padėtis e, kuo greičiau pasikeistų ir kad bankai galėtų išsiversti be valstybės paramos. Danu, tai Hubner žodis. Ačiū pirmininkė, laba diena, ponė Nui. Du klausimus noriu Jums užduoti. Noriu pirmiausiai grįžti prie opcijų nacionalinio apribojimo, prie OND jūs kalbėjote apie nacionalinį harmonizavimą ir suderinamumą. Noriu žinoti, kokių tikslų siekėte šiomis priemonėmis. Taip pat noriu pasakyti, kad ne, kai kurios, kai kurie apribojimai sisteminių požiūrių yra labai svarbus. Ar išvelgiate tam tikrą grėsmę dėl susijusią su tuo, kad siekiant tam tikros harmonizacijos reikės vadovautis pačiu žemiausiu įmanomu bendruoju vardikliu, kalbant apie rizikos įvertinimą. Ar tokia grėsmė žvelgiate? Antras klausimas susijęs su tuo, kad prieš kurį laiką valstybių narių vyriausių priežiūros institucijų vadovai kartu su auditorumais paskelbė pareiškimą, kuriame išreiškiamas susirūpinimas e, dėl apribotų galimybių peržiūrėti tam tikras e, bankų priežiūros institucijų, e, tam tikrus bankų priežiūros institucijų priimtus sprendimus ir E, įsigaliojusią sistemą e, ir čia kyla grėsmė ne tik nacionalinėms bankų priežiūros tarnyboms, tačiau taip pat ir Europos centriniam banko, ar tai jums kelia tam tikrą nerimą, ar ketinate imtis kokiu nors veiksmu, kad įveiktumėte šį iššūkį. Ačiū. Atsakymas. Nesu tikra, kad aš e, harmonizavimą ir konvergenciją minėdama turėjau menyje skirtingus dalykus, galbūt nenoromis. Aš manau, kad siekiant užtikrinti tinkamą bankų priežiūrą pagal SSM mechanizmą mums reikia e, suderintų, harmonizuotų taisyklių. Taip pat aš manau, kad mes esame numatę tam tikrą didesnį kiekį įvairių opcijų ir apribojimų pagal SSM e, mechanizmą arba SSM šalims, palyginti su kitomis Europos e, šalimis. Kalbant apie ankstesnėje direktyvą arba direktyvas, kuriuose buvo keliamas minimalaus harmonizavimo reikalavimas, tai e, pagal e, bendros priežiūros mechanizmą tiesų viena e, dabar veikia 19 skirtingų reglamentų, turint omenyje, kad e, direktyva buvo skirtingai perkelta skirtingose šalise atskiros jos nuostatos, taigi dabar galime kalbėti apie e, labai daug skirtingų vertinimo būdų, nes mes ir tai kelia mums nemažai sunkumų dėl FIDER proper Pradėjome nuo 27, dabar jau sumažinome tą skaičių iki 19. Ir turime per metus laiko priimti tūkstančius skirtingų sprendimų. Todėl situacija tikrai nėra labai tinkama. Taigi manau, kad bendrų taisyklių nustatymas tikrai padėtų mums e, veiksmingiau savo funkcijas atlikti. Kalbant apie Europos e, bankų padėties analizę, tai manau, kad už e, tai, kad dabar trūksta skaidrumo, mes jau turime mokėti atitinkamą kainą. Kalbant apie tą pareiškimą bendros audito rūmais, reikia pasakyti, kad 19 skirtingų šalių režimai priežiūros yra skirtingi bankų veiklos ir taip pat skirtingos nacionalinių priežiūros institucijų galios. Aš kalbuosiu su Europos centrinio banko teisininkais apie tai, kokiu veiksmu galime imtis, kokiu ne galima kalbėti apie tai, kad e, bankų priežiūrai yra taikomas skirtingas režimas nei pinigų politika ir aš manau, kad mes e, vis tiek privalom užtikrinti atskaitomybę. Ir aš turiu pasakyti, kad dėl to pareiškimo kartu su auditorumais aš e, negaliu jums dabar savo asmenės pozicijos pristatyti, bet turiu Simonui žodis. Uh, Ačiū taip pat ir štai, kad vėl atvykote su mumis padiskutuoti, kalbant apie dabartinį žemų palūkanų normų politiką. Ji nesibaigia, jūs negalite tam turėti tiesioginės įtakos, tačiau jeigu procesas pakryps netinkamą linkmę, tai jūs turėsite spręsti kilusias problemas. Uh, Aš neseniai buvau susipažinau su tam tikro tyrimo rezultatais, kuriuose prognozuojama, kad jeigu iki 19 metų palūkanų normos išliks tokios žemos, tai Vokietijos bankų pelnas sumažės 25 procentais. Jeigu palūkanos dar šiek tiek sumažės, tai būtų galima tikėtis pelno mažėjimo nuo 50 iki 70 procentų, o tai ilgainiui E, galėtų pabloginti struktūrinių požiūrių kai kurių bankų padėtį. Kaip Jūs vertinate šias aplinkybės, pirmiausiai e, kalbant apie didelių bankų padėtį, kurie yra sistemiškai svarbus, na, ir kalbant apie mažesnių regioninės reikšmės bankų, kurie yra patekę tarp dviejų girnapusių, pirmiausia dėl reglamentavimo, reglamentavimo išlaidų kurios, kadangi bankai yra nedideli, jiems žymiai sunkiau atsiliepia ir ypač e, dėl e, federalinių žemių e, lygmenyje veikiančių bankų, pavyzdžiui, to žemė, iš kurios aš esu kilęs, kai kurie regioniai bankai susiduria su labai rimtomis problemomis. Atsakymas iš tiesų per pastaruosius du dešimtmečius pažangiausiose pasaulio ekonomikos sistemose smarkiai sumažėjo, atitinkamai darydamos rimtą įtaką bankų pajamoms ir pelnom, pelnui. Per pastarosius keletą metų, kadangi centriniai bankai suderino savo pinigų politikai, reikėjo pritaikyti prie pasikeitusios aplinkos, ypač euro zonoje. Tai atitinkamai vėl sumažėjo bankų taikomos e, bendrasios palūkanų normos ir kadangi paskolų, finansinių paskolų rinkose palūkanų normos šiuo metu yra pakankamai žemos, turint omenyje kad eurozonos nominalus ekonomikos augimas e, per kitų metų bėgyje taip pat neišliks labai didelis, tai reikia tikėtis, kad palūkanų normos išliks pakankamai žemos, tai reiškia, kad bankai galbūt šiek tiek turės koreguoti savo veiklą ir kai kurie bankai buvo pakankamai lankstus, kad pristaikytų prie šių naujų aplinkybių ir pakeitė savo verslo modelį, nukreipdami jį į veiklą kuri yra mažiau e, tradicinė, e, pas, pastelgdamas kitokias verslo skatinimo formas, mes atidžiai stebime dabartinę padėtį ir pinigų politikos sprendimus ir žvelgiame tam tikrų tam tikrą teigiamą poveikį ekonominiai veiklai, teikiamų paskolų kokybei ir išvelgiame e, tam tikrų teigiamų pokyčių susijusių su bankų sąnaudų mažinimu. Ir čia dar kartą noriu e, priminti mano ankstesnį, ankstesnį mintį susijusią su tuo, kad kiekvieni vaistai turi savo tam tikrą šalutinį poveikį, tačiau vis tiek geriau vartoti vaistus laiku, sustaikti su tuo šalutiniu poveikiu, užuot jų visai nevartojus ir rimtai susirgus. Taigi, kalbant apie teigiamą poveikį, nu, kad didesnės paskolų apimtis galėtų amortizuoti tą neigiamą poveikį patiriamą dėl negaunamo pelno, tačiau ne visiškai, kalbant apie sistemiškai svarbius bankus, tai jie yra mažiau pažeidžiami nei mažesni bankai, nes jie veikia tarptautiniu mastu įvairiose skirtingose rinkose ir e, vysto įvairią įvairaus pavadžio skirtingą veiklą ir tokiu būdu gali rasti būdų, kaip tinkamiau kompensuoti prarandamą pelną nei e, tradicinę veiklą vykdantis bankai ir e, tradiciniams komerciniams bankams pristaikyti arba mažesniems prie naujų aplinkybių yra sudėtingiau. Kalbant apie papildomos priežiūros sąnaudas, tai kiek žinau, e, jos nėra nepakeliamas, nes turimo turto procentinė dalis yra daug didesnė nei jų mokamų mokesčių. Nepaisant to, suprantu, kad e, sumažėjus pelnui bankai patiria tam tikrų nuostolių, aš tikiuosi, kad padėtis atmiausių laikų pagerės. Ačiū, Brian Hayes dabar. Ačiū sveika atvykusi į mūsų komitetą, dėkoju už patiktą informaciją. Paaiškinkime, kaip bus atliekami bankų testai sudėtingomis sąlygomis. Kiek bankų numatyta patikrinti? Atrenkant testuojamus bankus, ar bus e, e, taip pat. Mm atrenkami ir tie bankai, kurie buvo tikrinami praėjusiais metais, ar tik tai tie bankai, kurie turės būti vertinami kaip pirmojo patikrinimo pasiekmė arba pratesiant jį. Taigi, jūs kalbėjote apie TSB komitete ir jūs kalbėjote kad e, trūksta apie 150 milijardų eurų bankų e, kapitalui, kapitalui padidinti. Tai kaip jūs elgstės e, nagrinėdami arba tikrindami kitus bankus, ką konkrečiai jūs tikrinsite jų buhalterijoje ir taip pat ir kokią jūs sukurstė jiems ypatingą tą streso situaciją. Dėl naujų tikrinimų sudėtingomis sąlygomis. Nėra kur kas nustatyta, kiek bankų bus tikrinama. Dar sprendimas nėra priimtas, tačiau mes galvojame apie 70 procentų bankų turto įvertinti tų e, testų metu. Mes norėtume tiesiog apriepti vieną teritoriją, kadangi mes esame vieningas priežiūros mechanizmas, o kai kalbame apie 70 procentų, tai mes turime būtent apriepti vienos teritorijos bankus. Ir šitie bankai nebus atrinkti pagal e, ankstesnius testų reikalavimus. Mes turime tam tikrus atrinkos kriterijus pagal mūsų SSM sistemą ir pagal mūsų SRB metodologiją, single rule. E, BUK metodologiją ir būtent ją taikysime, kai vertinsime kapitalo pakankamumą. Galėtų būti maždaug 60 įvairiausių kriterijų, kurie bus taikomi tai 70 procentų bankų. Tačiau maždaug reikėtų įsivaizduoti tokį skaičių. Taip, kita vertus, mes nenorime visko viešinti. Ir, žinoma, šitie bankai įeis į tą mūsų SSM testavimo sistemą. Viskas priklausys ir, žinoma, nuo banko dydžio Tačiau aš kalbu kol kas ne iš protokolo, ne iš sprendimų, tiesiog dalinuosi su jumis savo mintimis. Thank you. Uh, thank you for updating us on progress uh, since we. Praėjusį kartą mes kalbėjomės, o dabar matome, kokios pažangos jūs pasiekėte. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad bankams kyla iššūkis padidinti savo pelningumą Jūs minėjote apie 4,7 milijardus, kurie yra e, skirti pelningumui didelį ir taip pat 470 milijardų trūkstamų lėšų. Taigi norėčiau paklausti, kaip tą potencialią riziką galima sušvelninti, kokių priemonių būtų galima pasiūlyti Jūs, žinoma, veikiate kaip bankas, tačiau jūs galite pasiūlyti įvairiausius modelius. Taigi, kokių modelių jūs galite pasiūlyti kokiems bankams? Taip pat aš norėčiau pakalbėti apie SMU. Žinoma, jūs sakėte, kad nereikėtų um, švelninti nuostatų, kai e, um, yra išleidžiamos obligacijos Tačiau vis dėlto norėčiau paklausti apie tai, kaip galima privatizuoti bankus, ar tie numatyti 5 procentai yra tas tinkamiausias procentas. Ir kaip reikėtų ES sustiprinti obligacijų rinką. Nieko Uh, banking, Negaliu konkrečiai pasakyti nieko apie fintech, tačiau šešėlinę bankininkystę, žinoma, reikėtų pažaboti ir komisija bedarbiauja su ECB šioje srityje, tačiau neturiu jokių naujų naujienų dėl kokių nors naujai įsisteigusių institucijų. Ir žinoma, tai yra vienas iš uh, banko verslo modeliams e, tenkančių iššūkių, kadangi kiekviena bankinė institucija turėtų gauti licenciją ir dirbti e, pagal reglamentą. Žinoma, šitą šešėlinių bankų pla, m, problemą reikėtų spręsti. E, Taigi, vertybinių popierių išleidimas arba lėšų vertimas vertybiniais e, popieriais. Žinoma, taip pat reikėtų laikytis kapitalo pakankamumo reikalavimo, reikėtų verktis labai apdairiai. Ir tai nereiškia, kad tai yra mažiau reikalavimų kelintis procesas, tačiau galbūt rizika yra šiek tiek mažesnė. Tačiau kita vertus labai sunku įvertinti aukštos kokybės paprastai išleidžiamus vertybinius popierius. Žinoma, čia reikėtų labai apdairiai elgtis. Tačiau vis dėlto po krizės vertybinių popierių e, sistemoje yra galimybių pateikti aukštos kokybės paprastą produktą. Paprasta, tam tikra tas vieningas, tai vadinamas sintetinis vertybinių popierių išleidimas turėtų būti nesudėtingesnis negu įprastinės vertybinių popierių leidimas prieš krizę. Taigi čia reikėtų būti labai atsargiems, užtikrintiems dėl galimos rizikos ir dėl tokių e, sintetinio vertybinių popierių leidimo įvairiausių aspektų. Mes puikiai suprantame, kad tai yra inovacinis produktas ir kita vertus peržengus tam tipa, tikrą ribą mes galime teikti, kad perdės inovacijos yra nepriimtinos. Ir būtent reikia numatyti tam tikras ribas ir, žinoma, apdairiai leisti į rinką tokius inovacinius E, produktus. Vendelangen. Ačiū, ponė Nui, kad jūs vėl atvykote pas mus, informuojate apie kintančią situaciją. Dėl vertybinių popierių leidimo. Man netiek svarbu, kad vertybinių popierių rinka pagyvėtų, bet kad jinai būtų šiek tiek pristabdyta. Ir jūsų atsakymas mane nurūpino, nu, nu, nu, nuramino. Dėl valstybės obligacijų. Jau ankstesnėje kadencijoje mes kalbėjome šiuo klausimu, o jūs sakote, kad kapitalo pakankamumo reikalavimai nebus tokie griežti. Norėčiau paklausyti, kokie konkrečiai jie turėtų būti ir kokio laikotarpio reikėtų, kad pasiteisintų valstybės e, paskolos. Be to jūs sakėte, kad pinigų politika yra vaistai su pašaliniu poveikiu, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir jeigu ta jūsų uh, pavaizduota pinigų politika tęsis ir toliau, tai gali būti, kad pašalinis poveikis bus didesnis negu vaistų tikėtinas poveikis. Ypač mažiems bankams reikia galvoti apie specifinius sprendimus. Labai griežtai reikėtų kontroliuoti didžiuosius bankus, tačiau dabartinė stebėsenos ir kontrolės sistema labai suvaržo mažų bankų veiksmus. Todėl aš norėčiau paklausti ir apie pinigų politikos nepriklausomybę. Jūs sakėte, kad siekime tai užtikrinti, tačiau aš nežinau, ar pirmą nereikėtų priimti tam tikrą sprendimą ECB tarybai prieš darant kokius nors pareiškimus. Norėčiau atsakyti į jūsų paskutinį teiginį. Iš tikrųjų, priežiūros e, valdyba tiesiog e, prieima laikiną sprendimą, o jau valdyba, banko valdyba prieima galutinį sprendimą. Taip veikia šitas e, vieningas priežiūros mechanizmas. Taigi, valdytojų e, taryboje priimami pagrindiniai sprendimai. Taip pat norėčiau pasakyti, jog nemanau, kad mūsų priežiūra yra labai biurokratiška, nukreipta į mažus bankus. Mes 123 bankų grupės prižiūrime, į kurią į kurias įeina daugiau negu e, keli tūkstančiai bankų ir todėl mes negalime imtis visų priedermių, kurios mums priskirtos e, pagal priežiūros mechanizmą. Kai mes priemame mūsų manimų svarbiems bankams sprendimus pirmiausia kreipiamės į tiesioginės didelių bankų nacionalinės priežos institucijas ir pasiteiraujama, ar, ar e, verta kokias nors pasiūlyti švelnesnės priemonės. Žinoma, anksčiau ar vėliau mes e, pažvelgsime į nacionalinę priežos instituciją, e, tiesiog pažvelgsime, ar viskas atliekama teisingai pagal mūsų gairias, pagal tą priežiūros vadovą, ar ta priežiūra yra nuosekli, tačiau kol kas mes negalime to daryti visose bankuose. Yra dalykų, kurie verčia mums imtis veiksmų netokiuose sistemai svarbiuose e, bankuose tai yra ataskaitų išreikalavimas. Priklauso nuo e, valstybių, priklauso nuo bankų ir jeigu mes mm, nedarysime e, nieko, kai kuriuose bankuose, o iš kai kurių bankų arba apie kai kurios bankus pateiksime išsames ataskaitas, Tai visada mes turime vadovautis e, EBA gairėmis ir mes niekada nieko kito neišgalvosime. Taigi mūsų veiksmų laisvė yra e, ribota. Aš esu Ehm, dirbau visą savo mm, gyvenimą, profesinį gyvenimą kaip priežiūros institucijos e, atstovė, todėl negaliu viešinti kai kurios informacijos. Dėl mm, vertybinių popierių išleidimo. Iš tikrųjų, reikia, kad vertybė popieriai būtų saugus, patogus ir mes norime juos atitinkamai įvertinti, tuo labiau, kad suvokėme, jog vertybinių popierių pasiekmes gali būti įvairios ES ekonomikai. Dėkoju, ponia Nui. Turiu du klausimus susijusius su struktūrinė reforma. Pirmasis klausimas būtų susijęs su reguliavimo diskrecijos lygmeniu. Čia yra daug problemų. Jūs pati viešai esate sakiusi, kad tai yra tie dalykai, kurių neišspręsime primtami reguliavimo dalykus. Pavyzdžiui, valstybių obligacijos juk nebūtinai veikia taip, kaip mes norėtume. Pašiuk apie kapitalo kokybė yra skirtinga atskiruose bankuose ir valstybėse narėse. Nekalbant jau apie skirtingų mokesčių lygį. Tad priimti tenka priemonės, kurios padėtų gyventi esant sąlyg, tokiams sąlygoms. Tad mano klausimas būtų toks, kaip dėl tos aplinkos EBPO vertina bankų sektorių ir numato, kad gali sėkti taip, kad jis vėl patirs didelių problemų. Galbūt reikėtų atlikti kitokį rizikos modeliavimą Kodėl turėtume nenorėti spręsti tos problemos, kuri yra įvardinama tuo sakiniu, kad nelik didelis, kad žlugtų mano požiūrių, turėtų egzistuoti tam tikri standartai, kurie būtų taikomi. Ką Jūs manote apie tą diskrecijos lygį atskirą? Ar tai gali kelti problemų? Mano kitas klausimas būtų susijęs su tuo, ką jūs minėjote apie universalę bankų finansavimo sistemą. Na, iš tikrųjų, tai yra svarbus dalykas, tačiau jeigu norime, kad tai būtų, gal ar nesitiks taip, kad paremsime tuos bankus, su kurių balansu yra viskas gerai. Pavyzdžiui, jeigu nefinansinė paskola bus suteikta už labai nedidelės palūkanas. Gali atsitikti taip, kad investuos investiciniai bankai, netradiciniai bankai į tai. E, ar nereikėtų intensyviau peržiūrėti vairus verslo modelius bankininkystės srityje? Ką apie tai manote? Atsakymas dėkoju. Na, nesakau, kad neturėtume imtis priemonių kovai su situacija per nelik dalis, kad žlugtų kalbant apie bankus. Jau turime, pavyzdžiui, tokį būdą, gerą būdą spręsti šiam klausimui. Bendras priežiūros mechanizmas arba bankų pertvarkymo bendras mechanizmas yra puikios priemonės. Taip pat jau daug buvo nuveikta sprendžiant šią problemą. Kai dėl reguliavimo diskrecijos. Aš Nemanau, kad reikėtų numatyti kažkokias ribas ar sienas. Jas matyti čia ar nustatyti nėra labai paprasta. Tačiau savo, iš diskusijų savo šalyje sprendžiu, čia detaliau nekomentuosiu, nes esu priežiūros institucijos darbuotoja ir viešų komentarų vengiu. bet mano šalies parlamentas irgi ieškojo atsakymų iš šios klausimus, kaip elgtis geriausia. Turiu pripažinti, kad yra tų dalykų, kurie sprendžiami ir yra pasiekta pažangos. Atsiranda tam tikros taisyklės, tačiau kad būtų išvengta kokiu nors netikėtų pasiekmių, geriausia situacija, ko gero, yra suteikti tam tikrą diskrecijos laisvę, tam tikrą veiksmų laisvę priežiūros institucijoms. Taip, ko gero, yra geriausia, nes būtent tos institucijos yra atsakingos už savo priimtus sprendimus ir tik būtina užtikrinti, kad priežiūros institucijos tinkamai veiktų. kas vyko Prancūzijoje ir Vokietijoje. Be abejo, ten buvo žengti tam tikri išmintingi žingsniai siekiant apriboti tą riziką, kuri vadinama pernelik didelis bankas, kad žlugtų. Banko veikla rinkoje taip pat buvo, bankų tiksliau veikla rinkoje buvo geriau reguliuojama Vėlgi tai nėra kažkoks tikslusis mokslas, bet mano šalyje irgi vyko diskusijos šią temą ir galiu kalbėti apie savo šalies patirtį, kai dėl tų universaliųjų bankų. Reikia pasakyti, kad pavadinimas yra universalūs bankai, bet nėra jų tiek daug bent jau Europoje. Kai kurie bankai, kurie aktyviai veikia rinkoje, yra realūs universalūs bankai. Tai yra komerciniai bankai, kurie veikia savo šalyse, kartais ir kaimininėse ar kitur. Tai padeda užtikrinti gerą pusiausvyrą jų veikloje. Taip yra todėl, kad bankai patys žengia tam tikrus žingsnius. Jie atsisakė kai kurios ankstesnės rizikingos veiklos, pasimokydami iš tų krizės pamokų. Tad iš tikrųjų turi būti tokios priemonės, kurios leistų tas pamokas išmokti, įsiminti ir tinkamai taikyti. Bet Europoje iš tikrųjų tų universaliųjų bankų turi būti, nes mums jų reikia, jeigu norime tinkamai finansuoti savo šalių ekonomikas. Dėkoju, sako pirmininkas. Buvo labai turiningas pasikeitimas nuomonėmis. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Ačiū už klausimus, už komentarus. O dabar keliausime prie kito darbo tvarkės klausimo ir tai yra Europos centrinio banko 2014 metų metinė ataskaita. Notis... notis Marijas yra mūsų pranešėjas. Keturios minutės jums pasisakymų pranešėjų. Uh, Buvo sutarta, kad kalbėsiu bent jau aštuonias minutės, nes turim pradėti jau prieš pusvalandį. Tad turėtume laikytis programos. Turiu kalbėti pusę penkių. Bet kokiu atveju būčiau suteikęs tik keturias minutės, sako kalbėtojas. Aš sekretoriatui nusinčiau savo pasisakymą, sako kalbėtojas. Tiesiog pateikite išvadą, o paskui diskusijų metu išgaldensime kitus klausimus. Man sekretoriatas pasakė, sako kalbėtus, kad aš turėsiu 8 minutės pasisakymo laiko. Quite, quite minutes is a... Manau, kad keturios minutės yra iš tikrųjų daug kalbėjimo laiko. Gerai, tiek to. Pabandysiu sutilpti man skirtą pasisakymo laiką. Graikiškai pratesiu. Dėkoju. E, tai štai. Pranešimo apimtis, kaip paprastai, yra ribota. Turime sutilpti 4000 žodžių limitą, kai rengiame tokio pobūdžio pranešimus. Turime atsižvelgti į kolegų pakeitimus ir nenukrypti nuo temos. Šis Šiame pranešime kalbam apie nedarbo procentą, kuris turėtų kelti mūsų susirūpinimą ir kuris tebe auga Europos Sąjungoje. Be abejo, egzistuoja dideli skirtumai. 6,4 procentų nedarbo siekia Vokietijoje, 26,6 toks nedarbo procentas yra Graikijoje. Tuo pat metu pastebime, kad ekonomikos atsigavimas priklauso nuo e, vartojimo, privataus vartojimo. E, trūksta investicijų. Tai turėtų mums tikrai labai rimtai rūpėti. 1,5 procentų siekia ekonomikos augimas, 2017 metais jis turėtų būti 1,8. E, matome, kad Europos centrinio banko priimtos priemonės nepadeda išspręsti defliacijos problemos. Toliau, pranešime labiausiai yra susitelkiama prie nekilnojimo turto pirkimo, jo perkama daug, daugiau APP sistemą naudodamas, tai paskaičiavo Europos centrinis bankas. Ir čia pranešime yra konstatuojama, kad Europos e, centrinio banko veikimas neturėtų paskatinti neligybės įsigaliojimo tarp mokesčių mokėtojų. Bet iš čia kyla ir dar viena išvada. 2014 metų sprendime yra pasakyta, kad kai Europos centrinis bankas perka valstybių obligacijas, tai gali sukelti tam tikrą žalą ir tenka pripažinti, kad tai irgi galėtų nu, trukdyti gražinti skolą. Kitas dalykas, dešimtasis klausimas, tai yra skolos aspektas. ES turi ir viešųjų, ir privačių didžiulių įsiskolinimų. Čia 2013 metų reglamentas yra minimas 472 e, e, metų reglamentas, kur, e, kuriuo remiantis būtina išsiaiškinti, kodėl šitiek išaugo ta skola ir kas, kas paskatino tokį skolos augimą. Bei svarbu išsiaiškinti, kokios anomalijos iš to kilo, kai eurozona numato tam tikrą E, kontrolės procedūrą, turi padaryti sureikimas išvadas. Valstybės narės, kurios, kurioms taikoma harmonizavimo programa, sakoma, gali pasiremti tomis nuostatomis. Galiausiai, remiantis augimo ir stabilumo paktu, kai gražinamos skolos nereikia, neskaičiuojamos yra viešosios išlaidos. Galiausiai pranešime yra kalbama apie centrinio banko nepriklausomybę Šis bankas turi užtikrinti kainų stabilumą, savaime suprantama tai, tačiau taip pat būtina, kad bankas pasirūpintų, kad būtų, kaip numatytas sutarties 22 straipsnėje, užtikrinti, kad bus pasiekti ES nusistatyti tikslai. Pirmiausia, ir tarp jų pirmiausia užimtumo tikslas. Tad Europos centrinis bankas turi veikti taip, kad būtų įmanoma sukurti E, naujų darbo vietų ir paskatinti ekonomikos vystimas. Bet galiausiai e, interesų konfliktas. Viena vertus, Europos centrinis bankas yra nepriklausoma e, institucija, kita vertus atlieka priežiūros funkciją. Kitaip tariant, prižiūri sisteminius Europos bankus ir tuo pat metu dalyvauja e, vadinamoje trojkoje ar trejate. Jis skolina pinigus Graikijoje, kitoms valstybėms kaip Ispanijai, Airijai, Portugalijai ir perka obligacijas su 40 procentų nuolaida. O dabar nori, kad būtų gražinta 100 procentų tos tų akcijų nominalios vertės. Tai yra tie dalykai, kurie verčia susimastyti. Turime kelti klausimą, kiek Europos centrinis bankas galėt, gali veikti tam trejete tuo pat metu vykdydamas nepriklausomas tam tikras pareigybės. 2014 metų nutartyje, 62 nutartyje, galima rasti detalių, kurios jau atsispintėjo generalinio advokato pasisakymę. Ten buvo pasakyta, kad Europos centrinis bankas negali būti trejato narys. Dar greičiau, sako kalbėtos, perskaitysiu straipsnį, e, tiksliau pasisakymą generalinio advokatų, kur yra pasakyta štai kas. Aš manau, kad programos Europos centrinio banko turi būti laikomos nepriklausomomis priemonėmis. Europos centrinis bankas turėtų nedalyvauti pagalbos programuose, kurios yra taikomos bank, smulkiems bankams ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas negali būti trejato narys. Žinau, kad šiuo požiūriu kolegų nuomonės išsiskiria, bet manau, kad apie tai galime diskutuoti. Aš patsgi manau, kad teismo nutarties esmė būtent tokia ir yra. Dar pusę minutės, ar galėčiau kalbėti. Taigi dar vienas dalykas. Demokratinė atsakomybė, kuri turi būti taikoma ir Europos centriniam bankui, yra labai aiški Europos parlamento ataskaitoje aiškiai pasakyta, koks yra to banko vaidmuo. E, ir pasakyta, kokį vaidmenį bankas suvaidino dalyvaudamas trejato darbe. Na ir galiausiai, kai dėl graikų krizės valdymo daug ką būtų galima pasakyti, bank, Europos Centrinis bankas blogai atliko šią užduotį. Europos Centrinis bankas gavo naudos pardavęs Graikijos obligacijas. Lygiai tas pats dėl vadinamųjų waiver. Tai štai, tokios būtų mano pasabos, lauksiu, ką pasakys kolegos ir galiausiai galėsime padiskutuoti, rengdami pakeitimus, tikimės parengti tokį pranešimą, kad susirinkimas visiems ačiū. Minut maksimum. Ačiū, tris minutės daugiausiai šešėlėms pranešėjams, laikrodis atrodo neveikia. Aš pats skaičiuosiu laiką ir pasakysiu, kada turėsite baigti kalbėti. Dabar pirmasis ton fonde kandelarių. Aš pirmininkai tikiuosi, neviršiusi man skirto laiko, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą, tai yra geras atspirties taškas mūsų tolesniems darbams. Pranešėjas atkreipė dėmesį į svarbiausius klausimus, į eurozonos ekonomikos sudėtingą padėtį vis dėlto, kaip jau pranešiau pranešėjui, mano nuomonė dėl atskirų svarbių aspektų skiriasi, pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Taigi dabar uh, pasidalinsiu su jumis savo mintimis. Aš manau, kad pranešimas per daug jame kritiškai vertinama ECB politika. Krizės metu manau, kad ECB veiksmai bent jau tam tikrą dalimi atsižvelgus aplinkybės turi būti įvertinami teigiamai. Taip pat manau, kad turėtume rodyti pagarbą atsižvelgiant į ECB įgaliojimų tam tikras ribas ir į Remiantis šiais įgaliojimais galimai pasiekiamus rezultatus, tačiau turėtume aiškiai pasakyti, kad ECB e rekomendacijos gali būti gyvendamos ir veiksmingas tik tuo atveju, jeigu valstybės narės vykdys reikiamas struktūrinės ir mokesčių politikos reformas, vis tik ekonominė padėtis ir toliau kelia didelį nerimą. Nepaisant to, turėtume palankiai įvertinti paskolų teikimą privačių investicijų apimčių didėjimą. Taip pat manau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti pranešime ECB e bankų priežiūrai ir vaidmeniui ECB trejato kontekste, kuomet ECB e atliko puikų konsultanto vaidmenį ir tas funkcijas ir toliau turėtų atlikti. O pabaigai dar, kad noriu padėkoti už konstruktyvų bendradarbiavimą pranešėjui ir toliau nekantriai laukiu būsimo bendradarbiavimo. Kostas Mavrydis, ačiū pirmininkai, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui už parengtą projektą pranešimą, taip pat noriu atkreipti dėmesį į keletą aspektų, pripažįstame kad ECB, e atsižvelgiant į finansinę krizę, sugebėjo atremti tam tikrus iššūkius, tačiau kai kur reagavo pernelyg lietai, pavyzdžiui, e, į nustatant indėlių e, garantijų sistemą ir kapitalo reikalavimus, Jeigu ECB pirmininkas Dragis būtų anksčiau paklausęs socialistų ir demokratų, tai būtume galėję išvengti didelės dalies arba bent jau nedidelės dalies kapitalo e, perkelimo. Ir būtent dėl to mes turime nedėlzami toliau įgyvendinti bendrą indėlių garantijų sistemą. Taip pat noriu pasakyti, kad ECB priemonės praktiškai neturėjo jokios įtakos realiai ekonomikai, ekonomikos augimo skatinimui, užimtumo mažin, tai yra nedarbo mažinimui, ypač periferijoje žmonės neranda darbo nepaisant to, kad bendras bedarbių skaičius mažėja, finansinis susiskalimas, fragmentacija toliau išlieka pakankamai didelė problema. <clears throat> Bankai patiria papildomų išlaidų ir sąnaudų dėl įvairių reglamentų nuostadų laikymosi tai daro neigiamą įtaką smulkiam verslui teikiamams paskoloms. Mes manome, kad Europos centrinis bankas turėtų ir toliau skatinti bankus siekiant tinkamiau finansuoti realią ekonomiką. Be to centrinio banko tikslų ir priemonių panaudojimas siekiant užtikrinti finansinį stabilumą, turi vykti nesukeliant interesų konfliktą. Taip pat e, manoma, kad reikia kuo greičiau sukurti tinkamą reguliuojamą kapitalų rinkų sąjungą, tam, kad būtų galima tinkamiau taikyti eurozonos reikalavimus bankų sistemai. Taip pat reikia spręsti įsiskolinimo problemas ir uh, Mm, ir blogų paskolų problema, kaip pavyzdžiui yra Kiprė, kur 50 procentų paskolų yra blogos. Reikėtų įdėkti tokią sistemą, kuri buvo įdėkta Airijoje ir Ispanijoje, tam, kad būtų galima tinkamiau spręsti blogų paskolų problemą. Pat e, mes manome, kad būtina tęsti dialogą E, su ECB atstovais tam, kad būtų užtikrintas didesnis ECB e veiklos skaidrumas. Kora von Juenheisen dabar. Ačiū pirmininkai. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už parengtą projektą. Daug svarbių aspektų minima pranešėjo tekste, tai yra geras pagrindas ruošiantis galutiniam pranešėjų, taigi nekantrai laukiu tolesnio bendrabiavimo su pranešėjais. Šiandien pranešėjas siekiant bendro teigiamo rezultato, manau, kad reikia atkreipti dėmesį kai kurios specifinius aspektus. Pirmasis susijęs su ECB veiklos nepriklausomumu, kurį būtina užtikrinti ir parlamento pranešime, todėl reikia pasitelkti labai apdairias formuluotės komentuojant ECB veiksmus atskirais atvejais arba atskirose valstybėse narėse. Taigi norėčiau, kad būtų peržiūrėtas prašė apsumas nuostatos 25 punkte. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į atvirštinį ECB politikos susijusius su kapitalo reikalavimais Eurozona ir viso Europos Sąjungoje mes toliau girdime tinkamus gandus apie pučiamus įvairūs turto burbulus arba konkurencija tarp atskirų verslo institucijų, pensijų fondų ir e, draudimo bendrovių galima nemokumą. Manau, kad parlamente reikėtų daugiau dėmesio skirti. Šiems aspektams taip pat pranešime yra kelios pastraipos, kuriuose tiesiogiai komentuojama valstybė nori gyvenimo mokesčių politiką pranešimas, to tarpu turėjo būti skirtas ECB veiklai ir pinigų politikai, o ne mokesčių politikai. Taigi mes norėtume, kad būtų peržiūrėtos atitinkamų punktų nuostatos. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū. Kora. Viegas Guovadu. Nós uh, acompanhamos iš esmės mes pritarėme tiems nu, samprotavimais, kurie išreikšti pranešime. Labai svarbu, kalbant apie ECB, konstatuoti, kad krizė tęsi, nedarbas išlieka didelis, o Ispanijoje yra didžiulis Labai daug ispanų tiesiog išvyko šalies dėl trojkos sprendimų ir dėl visokiausių taikomų e, sistemų. Bet to augimo modelis yra ir toliau labai trapus, todėl reikėtų dar kartą grįžti prie jo įvertinimo. Milijardai dolerių buvo e, Centrinio banko išleista, kad būtų galima sušvelninti krizės padarinius, tačiau situacija išlieka labai sudėtinga, o Europos centrinis bankas taip pat patikslino augimo ir infliacijos prognozes, jas mažindamas. Taigi realiosios ekonomikos tikslai nepasiekiami, investicijos nepadeda skatinti augimo ir todėl kyla Europos Centrinio banko veiklos veiksmingumo problema Dabar reikėtų mm, pagalvoti, kas atsaky, sumokės tas sąskaitas už valstybių obligacijų išpirkimą. Taigi reikalingas e, demokratinis atskaitomumas, bet to Graikijos įvykiai rodo, kad ECB taikytas neutralus modelis nepasiteisino. Taip pat vietoj tų įprastinių tradicinių priemonių reikėtų pagalvoti apie naujus Europos Centrinio banko taikomus mechanizmus ir apskritai suabejoti jo veiklą iki šiol. Dėkuoju, iš tikrųjų pranešėjas e, nurodė daug dalykų, kuriems galima pritarti. Iš tikrųjų kritikuojama e, e, bankų veikla e, apkarpant lėšas ir veiklos laisvę Graikijoje. Taip pat mes pritarėme 25 punktui. Žinoma, galima ECB prikeišti ir konfliktų interesus. Viena vertus bankas teikia pagalbą, kita vertus jisai padeda išvengti nemokumo. Septintajame punkte yra kalbama, kad banko veikla buvo neipatingai jaučiama visose valstybėse narėse, todėl ją reikėtų padaryti labiau matomą. Taip pat kapitalo pakankamumo reikalavimas turėtų būti taikomas ir pereinamuoju laikotarpiu reikėtų į šitą klausimą atsakyti politinėmis priemonėmis ir galbūt reikėtų sušaukti konferenciją šiuo klausimu. Taigi me, mums patinka jums jūsų vienuoliktas punktas, kuriame yra sakoma, kad trejetas visuomet peržengdavo jam numatytas įgaliojimus pagal sutartį. Mes taip pat pateikėme pakeitimų dėl kapitalo rinkų sąjungos reikėtų nepamiršti to pasiekmių, kurios tikėtinos siekiant atgyvinti, pagyvinti ekonomiką. Taip pat reikėtų galvoti apie tai, kaip sustiprinti mažas ir vidutinės įmonės. Jūs nurodote, kad bankas turi teikti savo protokolų savadus, tačiau kita vertus, o kaip gauti informaciją apie sprendimus teikti subsidijas. Kita vertus, bankas teikdamas subsidijas turėtų laikytis skaidrumo dėl banko nepriklausomumo. Kadangi visos banko priemonės turi ekonominių ir fiskalinių pasiekmių, manome, kad banko priežiūros veikla turėtų būti atskirta nuo įprastinės banko veiklos ir taip pat bankas turi dėmesį skirti užimtumo skatinimui. Marko Valį. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Aš esu įsitikinęs, kad mes puikiai bendradarbiausime e, tobrindami šį pranešimą. Iš tikrųjų, e, mes manome, kad Europos centrinis bankas nėra demokratiškai pagrystas e, bankas įvykiai e, Graikijoje tai patvirtinumo. Kalbant apie ekonominius aspektus pranešime, reikėtų užtikrinti, kad valstybės narės išsaugotų savo ekonominį savarankiškumą ir kad jos pačios priimtų sprendimus dėl ekonomikos politikos, dėl fiskalinės politikos ir dėl pinigų klausimų. Taigi labai svarbu demokratiškai užtikrinti demokratinės suinteresuotų šalių dalyvavimo šiuose procese galimybės. Siekiant e, užtikrinti mokėjimų ir įsipareigojimų pusiausvyrą valstybėse narėse, reikėtų nepamiršti, kad kai kuriuose valstybėse yra susidaręs biudžeto ir perviršis tokiuose kaip Vokietija, Niderlanduose taipogi. Ir Tai yra vienas iš veiksmų, kodėl nenusistovi bendra pusiausvyra ir šitas perviršis turi atitinkamą poveikį kitoms valstybėms. Kapitalo rinkų sąjunga. Taip pat vertybinių pobirių e, masinis leidimas taip pat prisidėjo prie krizės. Šitos krizės mm, pirmtakai buvo Junktinėse Amerikos valstijose, o po to šitą krizę persimėtė ir Europos Sąjunga. Be to šitas pagalbos paketas ne visiškai pasiteisino, kadangi kai kurie bankai buvo įvertinti kaip per dideli, kad nebūtų galima jiems, todėl nebuvo leidžiama jiems bankrutuoti. Todėl reikėtų atskirti bankus, tai reikėtų daryti labai greitai, kitaip mus pasivys bankų krizės spiralė dar kartą. Tiesiog situacija gali dar labiau pablokėti ir todėl mes turime matyti sisteminės bankų trūkumus. ENF. E ENF kalbėtojų regis nebus, tai dabar žodį suteiksime vėl pranešėjui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau padėkoti šešėliniams pranešėjams už išsakytas pastabas ir ačiū už diskusiją. Ji rodo, kad kai kuriais klausimais mes galime rasti bendrų sąlyčio taškų. Regisi visi sutarėme dėl to vaidmens, kurį turėtų vaidinti Europos centrinis bankas. Jis turėtų užtikrinti ne tik kainų stabilumą, bet taip pat padėti skatinti užimtumą, o čia yra labai svarbus dalykas. Kai dėl tų taip vadinamųjų raudonų paskolų e, nu, turėtų mus dominti šis klausimas, nes čia ir Ispanijoje, bet ir Graikijoje kyla panašių problemų. Vyriausybė numato taikyti masę konfiskavimo priemonių. Gali atsitikti taip, kad daugybė graikų praras namus ir atsidurs gatvėje. Taip pat tenka vėl kalbėti apie Europos centrinio banko nepriklausomybę. sakoma, kad tai yra nepriklausoma institucija, bet klausimas yra toks, kur yra jos kompetencijos ribos, kiek toli gali siekti to banko sprendimai. Kila ir kitas klausimas. Ar Europos parlamentas turi teisę vertinti Europos centrinio banko veiksmus? Be abejo, turi teisę. Tai neturi nieko bendro su banko nepriklausomybės pažeidimu. Noriu priminti, kad Europos parlamentas jau 2014 vasario 22 priėmė rezoliuciją, kur buvo išdėstyta kritika e, dėl Europos centrinio banko vaidinamo vaidmens, kai jis buvo treito nerys. Ir visa tai reikės labai atidžiai peržiūrėti, dėl to apie tai ir kalbu savo pranešime. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Reikia kalbėti apie skolą ir reikalauti, kad 13 metų 422 reglamentas būtų taikomas, nes tai leidžia mums išsiaiškinti, kodėl kai kurios šalis yra taip labai įsiskolinusios. Žinome, kad dėl kai kurių nenormalių dalykų susikaupė tokios didelės skolos. Be abejo, trejeto vaidmuo. Daugelis kolegų sakė, kad jie pritarė mano pranešimo turiniui. Apie tai štai kolegų pastabas išklausiau. Kolega turi savo nuomonę be abejo, bet ar norėčiau nutarti dar kartą paskaityti Europos teisingumo teismo. Ten yra pasakyta, kaip sako savo nuomonėje prokuroras, kai Europos centrinis bankas perška antrinėje rinkoje valstybių obligacijas, būtina taikyti labai aiškias saugiklinės nuostatas. Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas ne tik veikia kaip nori antrinėje rinkoje, perka obligacijas, tuo pat metu jis yra trejeto narys. Tai na, be abejo diskusija bus šiuo klausimu ir aš džiaugiuosi tą būsimą diskusiją. Aš manau, kad turime teisę kaip Europos parlamentas vertinti Europos centrinio banko veiksmus jo monetarinę politiką bei priežiūros darbą, kad ir Graikijos, pavyzdžiui, atžvilgių. Turime teisę vertinti, kaip jam patikėtas funkcijas įvykdė Europos centrinis bankas. Ar tikrai buvo pasitelktos visos įmanomos priemonės? Savo pranešime aš kalbu apie Europos centrinio banko atsakomybę Graikijos krizės kontekste. 15 metų vasario 4 Europos centrinis bankas e, peržengė savo kompetencijos e, ribas, visiškai neteisėtai pasielgė, buvo nuspręsta nesinaudoti Graikijos obligacijomis Europos sistemoje ir galiausiai 15 metų birželį Europos centrinis bankas veikia jau kaip priežiūros institucija, ir jis nesuvaidino savo vaidmens vykdamas kapitalo kontrolę. Kolegos kėlė klausimą dėl banko funkcionavimo, ar tas bankas turi būti nepriklausomas, ar, tai, ar, ar, ar taip nėra, ar tai yra priežiūros institucija, ar ji turi atsižvelgti valstybių demokratinio funkcionavimo principus. Dar dešimtį sekundžių man reikia, sako kalbėtas. Visą tai yra labai svarbus klausimai, kaip ir uh, Graikijos obligacijų pelno gražinimas E, nes obligacijos buvo perkamos 40 procentų pigiau, o Graikija turės išpirkti už 100 procentų jų nominalę vertę. Tuo tarpu daugybė milijonų bedarbių Graikijoje egzistuoja. Dėkoju. Pakeitimus galima teikti, sako pirmininkas, iki e, spario 27 dienos šiam pranešimui. Lapučio 30 ar gruodžio 1 bus ekon komitete svarstoma šis klausimas, balsuosime vasario mėnesį plenarinėje sesijoje dėl jo. Na, ne, nekomentuosiu šios temos, bet kaip komiteto pirmininkas norėčiau pasakyti štai, kad dėl šio pranešimo ir dėl kitų, kad tai nebūtų tas pranešimas, kuris apima viską, susitelkim prie temos. Čia mes kalbėjome apie Europos centrinį banką, monetarinę politiką, e, apie teisėtus banko veiksmus. Jie turi atsispindėti pranešime, kai dėl augimo ir stabilumo pakto egzistuoja kitas pranešimas, dar kitas dėl bankų sąjungos. Jeigu visose pranešimuose bus bandoma kalbėti apie viską, tai tuomet uh, kiekvieno atskiro pranešimo specifiškumas tiesiog pranyks. Tokia būtų bendra pastaba visiems susijusiu mūsų ateities darbais. Ačiū. Ir dabar keliaujame prie kito darbuotojas klausimo. Europos rekomendacijos Europos komisijai dėl, Europ... dėl darybų dėl priekybos paslaugomis susitarimo. Alesija Moska yra mūsų pranešėja, žodis jai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ekon komitetas turi pateikti savo nuomonę dėl neteisėkūros pranešimų. Komit... E, Tarptautinės prekybos komitetas rengia pranešimą iš esmės šio klausimu. Norėčiau patikslinti, kad būtų galima išvengti bet kokių neteisingų interpretacijų, kaip taip yra buvę. Čia mes neturim pasisakyti už ar prieš susitarimą. Tiesiog norim, turime išdėstyti, ką mano parlamentas apie patį dėrybų vyksmą. Mes neturim čia jokių ketinimų paveikti dėrybininkus. Tiesiog norime perduoti kai kurias mintis tiems, kurie derasi. Kai dėl paslaugų prekybos kai kurių stabdžių. Reikia pasakyti, kad šis sutarimas apima 23 e, Europos e, pasaulio prekybos organizacijos valstybės ir būtina modernizuoti esamus dokumentus, kad būtų galima pritaikyti e, turimas nuostatas prie skaitmeninės eros reikalavimų. Čia mes kalbame apie vieną svarbiausių Europos ekonomikos sektorių. Ir kol kas tos 23 šalis e, vykdo dėrybos. Reikia priminti, kad nedaug jų yra besivystančių ir ne viena iš BRICS valstybių darybose nedalyvauja. Kinija paprašė e, leidimų dalyvauti, bet kol kas e, situacija dėl jos neaiški. Dabar daug kalbam apie paslaugų liberalizavimą. Ir čia yra kalbama apie principus, kurie turėtų būti taikomi finansų paslaugų sektoriuje. E, tai padėtų abipusiai atverti rinkas. Taip pat kalbama apie kitas priemonės, kurių tikslas yra užtikrinti vienodą traktavimą tarp užsienio ir nacionalinių įmonių. Norėčiau pasakyti, kad mūsų komitetui nuomonė šiais klausimais pareikšti yra labai svarbu, nes PPO kontekste ES reiškia savo nuomonę vieningai. Ir kad galėtų savo nuomonę pareikšti, turi būti rimtas sprendimas. E, nes keliamas klausimas yra, kokį vaidmenį gali suvaidinti ES ir kitose e, forumuose, kitose tarptautinėse organizacijose, vieningai pateikdama savo nuomonę. Nuomonės projektas, kurį parengėme. E, numato keletą rekomendacijų. Pavyzdžiui, mes sakome, kad finansų paslaugos turi atsižvelgti darybų prioritetus ir labai svarbu, kad nebūtų prisimta kitų įsipareigojimų, kurie galėtų nuneikti galiojantį finansų reglamentą Europos Sąjungoje. Na ir galiausiai dėl garantijų. Išimtis taikomos turi būti tinkamai pagristos, tokia nuostata egzistuoja, būtų teisinga paspausti kitas darybų pusės, kad būtų atsižvelgta E, galima būtų atsižvelgti į Kinijos siekį dalyvauti šiuose dėrybose, įtraukti BRICS kai kurias valstybės ir kai kurie taip pat daugia šaliai klausimai, kai kurie iš jų dar yra neišspręsti. E, mielai išklausysiu komentarų, kurie padės pagerinti dokumento tekstą. Ačiū, pirmininkas. Dėkoju. Mal. No za, katero, za katerega bo svoja priporočila dal tudi Evropski parlament. Sako ponė Tomt. Egzistuoja eh, že. Be abejo, tokių sutarimo atžvilgių Europos parlamentas turi teikti savo rekomendacijas. Ir vietoj to, kad kalbėtume, kaip bendradarbiautume Europos Sąjungoje, turime šį kartą pakalbėti apie tai, kaip betrauti su įvairiomis supergalybėmis, eh, nes jų dėka galėtume pasiekti greitesnės ekonomikos plėtros. Europa nuolatos vaidino teigiamą vaidmenį šios rytyje ir dabar jau ilgą laiką buvo kalbama apie tai, ką daryti, kad neatsiliktume nuo tų besivystančių sparčiai valstybių, regionų. Ir norėčiau pasveikinti pranešėją atlikusią puikų darbą, lauksime galimybės dirbti su ją toliau. E, tiesiog turiu keletą bendrų komentarų dėl kurių tikiuosi ateityje galėsime detaliau padiskutuoti. Pernai Europos parlamentas diskutavo daug apie mokesčius, apie mokesčių politiką. Ir man trūksta šio aspekto šioje nuomonėje, kad apie mokesčius būtų šiek tiek užsiminta. Kai dėl kitų dalykų yra kalbama apie Kinijos įtraukimą e, į šias darybas, bet jau kalbama apie BRICS valstybės. Tai e, nežinau, ar apie tai dar reikia kalbėti atskirai. Na, nežinau, kaip dėl to taisyklių, high level framework, ką tai turėtų reikšti tekste. Tiesiog aš tikiuosi, kad rasime geresnės formuluotės ir kad galėsime daug ką e, sudėlioti tvarkingai ir gerai tekste. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman, and I'd like to thank the rapporteur for a work. Keisviman, ačiū pirmininkai, noriu padėkoti E, pranešėjai už pateiktą nuomonę dėl finansinių paslaugų susitarimo. Tyza noriu pabrėžti, kad manome, jog darybose finansinėms paslaugoms būtina teikti pirmenybę ir kiekvienose trejato darybose reikėtų nepamiršti trečiųjų šalių klausimų kurie yra labai svarbus, turint omenyje, kad e, finansų rinkos yra globalios, todėl gali pakankamai lengvai judėti, todėl būtina glaudžiau bendradarbiauti su mūsų tarptautiniais partneriais tam, kad būtų užtikrintas kuo aukščiausias vartotojų saugos lygis ir e, kad būtų laikomasi kuo bendresnių reikalavimų tarptautinių mastų būtina atkreipti dėmesį į būtinybę ir toliau laikytis tarptautinių mastų patvirtintų taisyklių, kaip Bazilio susitarimas ir kiti. Taip pat kyla nemažai problemų dėl duomenų apsaugos, duomenims jų apsaugui reikia teikti daugiau reikšmės pasirašant tarptautinius sustarimus, taip pat ir bendrabiaujant ES viduje, turint omenyje, kad didėja E, finansinių sandorių apimtis tarp valstybinių mastų. Būtina jų taip pat nepamiršti ir pasimokyti iš finansų krizės, sudarant finansų priežiūros institucijoms galimybę e, susipažinti su didesniu, didesnė apimtimi duomenų, siekiant e, užtikrinti kuo geresnės kokybės paslaugas. Taigi reikia sustarti dėl atitinkamos duomenų apsaugos sistemos ir aš manau, kad pasirašant TISA susitarimus bus susitarta dėl tinkamo keitimusi duomenimis modelio ir, ir sistemos ir e, bus numatyti atitinkami apribojimai, patvirtinant teisės aktus atitinkamus taip pat, manau, kad būtina, jog įvairūs, e, įvairios finansinės veiklos priežiūros institucijos laikytųsi bendrų taisyklių ir reikalavimų ir būtina atitinkamas nuostatas įtraukti į naujausius sustarimus dėl e, prekybos paslaugomis. Ačiū uždėmesi. Ponas Kalvėt Šambon, ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad palankiai vertinu nuomonės referentės pasiūlymą, jis man yra priimtinas, galbūt galėčiau jį papildyti kai kuriais aspektais, pakeitimų, pasiūlymais, kurias ketinu pateikti, taigi konkrečiau kalbant, noriu paminėti, kad e, didelio masto ekonomikos krizės ir nedarbo akivaizdoje noriu pabrėžti, kaip svarbu yra kurti naujas darbo vietas. Taigi atsižvelgiant į tai, noriu paminėti, kad e, atitinkamus susitarimus pasirašant turime pasirūpinti to, jog juose neliktų kliūčių toms sritims, kuriuose veikia mažos vietinės įmonės arba savarankiškai dirbantis asmenys, turiuomenyje architektus, žurnalistus ir panašias profesijas tam, kad būtų sudarytas kuo palankiausios sąlygos šių profesijų atstovams suverealizuoti, užtikrinti kuo pasiekti kuo didesnį darbo našumą, konkurencingumą, kad būtų pašalintos e, ypač e, vietinių lygių. Vietiniame lygiai esančios kliūtis. Taip pat reikėtų numatyti galimybę įtraukti papildomas nuostatas į tokio pobūdžio susitarimus, Pavyzdžiui, galima būtų taikyti atskiras nuostatas. E, Taivaniui ir Hongkongui, e, neatsiklausus pasirašyti patinkamus sustarimus su Taivaniu ir Hongkongu, neatsiklausus Kinijos nuomonės ir e, taip pat paliekant galimybę įtraukti į šio susitarimo apriepti kitas šalis, papildomas šalis. Taip pat e, manau, kad reikėtų pagerinti viešųjų pirkimų procedūrą ir aš čia vėl galėčiau grįžti prie ankstesnės savo minties apie savarankiškas profesijas, pavyzdžiui, architektus. E, Parlamentas privalo atkreipti dėmesį į šiomis aplinkybėmis būtinas priemonės. Kalbant apie finansinės paslaugas, tai galiu tik tai pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms. Kyla nemažai sunkumų dėl prieigos prie duomenų Ir čia kyla nemažai problemų su vartotojų apsauga, vartotojų, kurie naudojasi šiomis paslaugomis, nes krizė aiškiai parodė, kad nebuvo atsižvelgiama į vartotojų galimybę ir pajėgumus e, pakelti skolų naštą. Dabar matome, kokie yra padariniai viso to. Guoja e frakcijos vadu ponas Viergas. Mes labai skeptiškai vertiname tarptautinės prekybos liberalizavimo bandymus. Mes šį pasiūlymą interpretuojame kaip sieki sukurti naują pasaulio ekonominę tvarką, kuri būtų naudinga tarptautiniams koncernams, kurie tampa vis galingesni ir didesni ir tai nėra kažkokia išimtinė procedūra. 2013 dėl jos buvo susidarėta už uždarų durų, viskas buvo laikoma didelėje paslaptyje. Dauhos darybų raundas ir PPO diskusijos vyko paraleliai, lygiai grečiai. Ir netgi dėl tokių sustarimų deramasi su šalimis, kurios nebūtinai yra pačios demokratiškiausios. Čia bandoma privatizuoti ir liberalizuoti paskutinės likusios valstybinės monopolijas, tokias kaip pavyzdžiui pašto paslaugas teigiančios įmonės. Turint omenyje tą informaciją su kuria galima susipažinti Wikileaks tinklapyje. Tai e, kyla tikrai didelė grėsmė mūsų svarbiausiams principams, nes čia siūloma liberalizuoti visas paslaugas. Atitinkamos išimtis yra įtrauktos į sąrašą atskirą, o tų paslaugų Tos paslaugos, kurių sąraše nėra, gali būti liberalizuojamas. Kitas klausimas yra susijęs su netaikymo išlyga. Viskas, e, į viską, kas e, buvo e, liberalizuota prieš 2015 metus, negalima atsižvelgti, tai yra negalima pakeisti atitinkamų ankstesnių nutarimų, mes manome, kad tai e, paž, tokiu būdu būtų pažeidžiamas atskirų valstybių suverenumas ir žmonių apsisprendimo teisė. Taip pat mums kyla dar papildomų abejonių, turint omenyje procesus, kurie šiuo metu vyksta ir kuriuos mes vertiname labai skeptiškai. Žaliųjų vertų Raimanas. Ačiū pranešėjai tas e, pasiūlymas yra geras pagrindas toliau bendradarbiauti. Iš karto norėčiau pakalbėti apie tą neigiamą paslaugų arba teigiamą paslaugų sąrašą. Jeigu apskritai būtų galvojama, kad sąrašas bus sudaromas, tai reikėtų nurodyti tiesiog konkrečias paslaugas, kokios gali būti teikiamos. Ir kad tai būtų uh, kad išlyga būtų taikoma viešosiams paslaugoms. Taip pat viešieji pirkimai turėtų būti e, išryškinti tekste, kadangi vykdant viešuosius pirkimus, kuriuos skelbia valstybės institucijos, negalima pasikliauti vien tik tai pačiu palankiausiu siūlymu kai kalbame apie finansų rinkas. Galime susidurti su problemomis, jeigu ir toliau sieksime platesnio dereguliavimo ir jeigu iš valstybių narių atimtume teisę reguliuoti finansų rinkas ar apskritai verstume rinkas dereguliuoti. Taigi mes parlamentas šiuo klausimu turėtume laikytis labai aiškios nuostatos po finansų krizės mes dar finansų rinkų klausimų iki galo neapsisprendėme ir todėl nereikėtų šito nereikalingo žingsnio žengti pirmą laiko. Dėl išimčių vis dėlto reikėtų galbūt vadovautis CETA, o ne GATS, kadangi CETA formuluotės yra aiškesnės ir griežtesnės. Žinoma, nepriklausomai nuo to, ar CETA kad nors bus e, e, ratifikuota. Taigi į tai reikėtų atsižvelgti šiame pranešime. Ir dar vienas klausimas, kuris buvo paminėtas ir į kurį reikėtų atsižvelgti, tai yra mokesčiai. Paslaugų sektoriuje yra daugybė galimybė tiesiog e, pakeisti mokesčių apmokestinimo bazę nukreipiant paslaugas į kitas valstybės. Todėl komisija turėtų priimti atitinkamą direktyvą siekiant išvengti tokių o, veiklos perkelimų ir apmokesimo perkelimų prieš susitarant pagal šį sustrimą. Ir paskutinis aspektas yra skaidrumas. Prekybos susitarimuose skaidrumas visada yra labai svarbus dalykas, kai kurie susitarimai nepasiteisina, kad jie yra per daug skaidrus, kiti, kad per mažai skaidrus. Taigi skaidrumo nuostata yra labai svarbi, kad ir parlamentas, ir visuomenė galėtų susipažinti su visais dokumentais, kurie yra rengiami kartu su šiuo susitarimu susitarimu. Marku Valį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai, kuri tiesiog sudaro puikias sąlygas bendradarbiauti ir tobulinti šitą pranešimą. Šitas prekybos susitarimas yra eilinis, tačiau apie jį piliečiai žino nelabai daug. Todėl darybų pradžioje reikia užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir viešumą, nors negalima tikėtis, kad visos suinteresuotos šalis labai aktyviai dalyvaus diskusijoje. Galbūt tik tai didžiausios tarptautinės įmonės e, darysis. O mūsų uždavinys užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Prieš Parengiant techninius dokumentus reikėjo investuoti bent penkeris metus e, parengiamojo e, darbo, o dabar reikia užtikrinti skaidrumą prieš galutinai pasirašant šį susitarimą. Nepriklausomos institucijos turėtų užtikrinti pakankamai skaidrumo, o ne komisija ar tarptautinės bendrovės turėtų vertinti, koks sistemo poveikis realiai ekonomikai. Demokratijos principų laikymosi klausimas taip pat yra labai svarbus, kadangi mes siekime tam tikro finansų e, rinkų reguliavimo, siekime sisteminio požiūrio, o viešoji nuomonė taip pat reikalauja, kad finansų rink, kad, pas, kad rinkos būtų labiau reguliuojamos, tačiau jeigu siūlomas dereguliavimo e, principas, tai e, tuomet išryškėja ir tam tikras e, susilaikymo principo klausimas. Taigi Europos finansų reguliavimo klausimas išliks ir toliau aktualus, valstybės narės turėtų turėti teisę užblokuoti tam tikrus rinkai nepriimtinus arba mm, žalingus produktus arba paslaugas. Reikėtų numatyti galimybę E, tarptautiniams koncernams paduoti į teismą valstybės narės. Dar kartą pranešėja, dėkuoju visiems, kurie kalbėjo šios diskusijos metu. Aš esu pasiruošusi atsižvelgti jūsų pasiūlymus pageidavimus ir norėčiau, kad kartu su jumis šita nuomonė dar labiau pagerėtų. Jūs paminėjote labai daug dalykų, tačiau norėčiau priminti, kad tekste mes turime vadovautis tik tai tam tikromis nuostatomis, tačiau kaip vadovaujantis komitetas mes turime atsižvelgti ir į kitų kolegų pastabas. Mūsų nuomonė turi būti aiški, konkreti ir mes turime laikytis konkrečių tokios nuomonės rengimo gairių. Norėčiau paminėti kelius dalykus, kuriuos iškėlėte. Jūs minėjote Kiniją. Žinoma, būtų galima įtraukti tas valstybės, kurios šiuo metu dar nesidera ir siekti, kad šitas sustarimas tarptų daugia šalis, tarptautinis susitarimas, kad būtų sukurtas platus dalyvaujančių valstybių spektras ir tai būtų suformuluoti tam tikri standartai, kurie galėtų būti taikomi ir Kinijai, jeigu pavyktų ją pritraukti, prisikviesti prie darybų stalo. Dėl duomenų. Duomenų apsauga visada yra labai jautrus klausimas, aptarnėjimas ne tik tai šiame e, paslaugų prekybos paslaugų sutarties kontekste. Ir dar vienas dalykas, kurį jūs paminėjote, tai skaidrumo užtikrinimas. Savai mes suprantama, tai yra esminis klausimas, tačiau norėčiau priminti, kad parlamento iniciatyva ir ryštas padėjo, kad pasiekti, kad darybiniai dokumentai tampa vis labiau prieinami visuomeniai. Parlamentas nuolat to reikalavo, iki šiol tokios praktikos nebuvo, o dabar jau susitarta, kad darybinių dokumentų viešinimas taps savaime suprantamas dalykas. Tai tik tai antras precedentas, kai tokio dokumentų viešinimo principo bus laikomasi. Parlamentas gali pasidėti savo riebų pliusą šioje srityje. Tačiau tai nereiškia, kad mes užmigsime ant laurų ir nesieksime skaidrumo rengiant kitus prekybos ir kitokius sustarimus. Dėkuoju. Pakeitimus galima teikti iki spalio 22-osios darybos su uh, lapkričio 10, o po to tikimasi, kad bus balsuojama plenarinė sesija gruodžio 10. Ir paskutinis dabar klausimas, tai yra nuomonė dėl Europos investicinių indicijų bankų ataskaitos už 14 metus. Vietoj papadimulis kalbės Dimas. Yes, uh... Fabio Temasi. Jis pakeičia kolegą papadimulis. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Demasi. Uh, Dimitris vardu norėčiau atsiprašyti už tai, kad jis negali dalyvauti e, šiame posėdėje. Dėl priežastys, dėl ko jo nėra, yra tikrai neįlinės, tad paskaitysiu jo komentarus. Pas pasakysiu, ką jis mano apie Europos investicijų banko veiklą. Pranešime pabrėžiamas potencialus vaidmuo, kurį galėtų suvaidinti EIB, nes tai yra vienintelė institucija, kuri atlieka tokias funkcijas, ypač dabar, kai trūksta investicijų ir kai trūksta ekonomikos augimo visoje ES, lyginant su prieškriziniu laikotarpiu. Tuo pat metu turim pabrėžti, kad mums kelia susirūpinimo didžiulis nedarbas ir neligybė bei skurdas. E, tad investicijos padėtų pagyvinti ir finansų rinką. Situacija dabar finansų rinkose turi neigiamą įtaką valstybių plėtrai. 2007 metų lygio dabar yra investicijos. Matome, kad jo, jo iki 60 procentų kai kuriuose valstybės investicijos yra sumažėjusios. Tad uh, Dimitris nuomonė labai svarbu, kad EIB intensyvintų savo veiklą ir peržiūrėtų e, savo e, priemonės, kurias galėtų panaudoti ekonomikos vysimui skatinti ir užimtumui skatinti taip pat. Pranešėjas taip pat pabrėžia, kad fondas, investicijų fondas e, funkcionuoja sklandžiai. Svarbu, kad būtų teigiama pagalba tom šalims, kurios labiausiai jos reikia, kurios labiausiai nepasiturinčias. Šalis turėtų nebendradarbiauti su tais finansiniais partneriais, kurių e, reputacija nekokia, kurie yra bandę vengti mokesčių ar sukčiauti, kurie turi sąskaitų, pavyzdžiui, vadinamuose fiskaliniuose rojuose ar mokesčių priebėgose. E, ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie privatų sektorių, bet labiau reikėtų pasitikėti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę. Svarbiausia yra peržiūrėti turimus alternatyvius finansavimo mechanizmus ir juos pritaikyti reikalui esant. Ponas Papadimulis sako, kad turėtų būti glaudinami Europos investicijų banko ryšiai su kitomis institucijomis ir kad būtina, kad būtų užtikrinamas visapusis to, to banko gyvendinamos veiklos ir projektų skaidrumas. Ačiū. Tomas Mann. Prašau, EPP vardu. Fabio. Ačiū pirmininką, noriu padėkoti Fabio, kuris pristatė pranešėjo poziciją. Vertinant devynis pranešėjo pasiūlymus, manau, kad galima paminėti, kad 16 e, milijardų investicijų planas, kurį skiria komisija, 5 milijardai, kurios numatė skirti E, investicijų bankas e, tam, kad iš viso 315 milijardų būtų skirta. Komet e, ponas Junkeris pristatė savo laikų parlamente šį planą, mes supratome jo svarbą. 80,3 milijardų eurų šio investicijų plano apimčių padidinimas, manau, yra sveikintinas dalykas, kyla klausimas, kaip tas lėšas reikėtų paskirstyti. Klausimas, ar reikia nustatyti kvotas atskirom šalims, nieko bendro susvarstama tema neturi. Mūsų svarbiausias prioritetas yra susijęs su projektais, kurie kuriais būtų kuriama pridedamoji vertė ES mastu ir atitinkami kriterijai, juos būtina atsižvelgti tam, kad būtų galima pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Nebandant iš Europos investicijų banko skiriamos paramos finansuoti tam tikrų projektų valstybės narėse, kurie anksčiau nebuvo finansuojami. Ypač didelę Kalbant apie paramą smulkiam verslui, tai yra labai svarbus aspektas, nes mažoms vietiems įmonėms gauti paskolas tampa vis sudėtingiau, todėl Europos investicijų bankas tokiu būdu palengvintų skolinimosi sąlygas mažoms vidutinėms įmonėms. Galbūt galėsime susitarti taip pat ir dėl to, kad subsidijos nėra pats svarbiausias dalykas, mums būtina pritraukti privatų kapitalą, nustatant atitinkamus bendradarbiavimo kriterijus ir reikalavimus, kad nebendradarbiautume su bet kuo papuola. Taip pat būtina aiškiai pabrėžti, kad nepriklausomai nuo to, kokie procesai vyksta ES lygių, valstybės narės ir toliau privalo dėti pastangas, mažindamas savo įsiskolinimus valstybės skolas Europos liaudės partijos frakcijai. Šis klausimas yra ypatingos svarbos. Aš manau, kad e, pateiktas projektas yra tikrai geras pagrindas tolesniam, manau, kad e, busime pakankamai gerai pasirengę biudžeto komitete tam, kad jam pritartume. Jonas Fernandes dabar. Dėkoju. Pirmiausia, Ir čia noriu pasakyti, kad vietoj Marijos Šuo Rodrygės, kuris serga, pasisakau. Pasisakau jos vardu. Ji perdavė savo komentarus dėl šio pranešimo, kuriuos jums norėčiau greitai perskaityti. Pone Rodrygės norėtų padėkoti pranešėjų ir pasveikinti už puikiai atliktą darbą. Aš taip pat prisidedu prie jos padėkos žodžių už puikų pranešimą. Ji ir visi socialistai mano štai ką. E, yra iš tiesų labai svarbu dėti papildomas pastangas, eiti dar toliau, e, užtikrinant EIB finansavimą, nes būtina, kad Europa pavytų savo vėlavimą investicijų srityje. Privataus ir viešo sektoriaus bendradarbiavimo kol kas stinga, tai taip pat stabdo ekonomikos vystimasi. Mes manome, kad priimti sprendimai turėtų sumažinti investicijų vėlavimą ypač tose regionuose, kur labiausiai kenčiama nuo investicijų trūkumo krizės. Tai yra labai svarbu. Vokietijos e, ekonomikoje taip pat investicijų mašta. Tuo tarpu tai galėtų padėti, tų investicijų reikiamas kiekis galėtų padėti išspręsti daugelį problemų. Socialistų pranešė mano, kad būtina uh, įgyvendinti papildomumo principą. Ta turi užtikrinti Europos investicijų bankas. Jis turėtų finansuoti ir šiek tiek rizikingesnius projektus, kurie be Junkerio plano, pavyzdžiui, finansavimo nesulauktų. Reikėtų labiausiai susitelkti ties investicijomis į tuos regionus, kur uh, labiausiai reikia gerinti situaciją ir skatinti augimą. Kaip ten bebūtų, ponia Rodrygės ir visa frakcija mano, jog būtų gerai, jeigu Europos investicijų bankas atnaujintų savo finansavimo priemonės ir kad būtų sprendžiamos esminės problemos kad būtų maksimaliai užkirstas kelias galimiems patirti nuostoliams. Jų yra buvę praeitie. Pavyzdžiui, beprocentės paskolos ar panašiai galėtų būti puikiai priemonė. Kitaip tariant, Europos investicijų bankas turi tapti labai rimtą finansavimo instituciją. Pranešėja taip pat mano, kad technologiniai pasikeitimai jaučiasi visuose sektoriuose. Sukauptas čia kapitalas galėtų padėti kovoti su nedarbu. Europos investicijų bankas ir Jungerio fondas galėtų tartis dėl investicijų projektų, kurios padėtų sukurti daugiau darbo vietų, kad būtų sukurta didesnis atsparumas ekonomikos ciklams ir su tuo susijusiems viravimams. Na ir galiausiai svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą, numatyti tinkamą atsakomybę. Tai yra numatyta Junkerio plane, tačiau tai reikia išplėsti, kad visas EIB e veiktų remdamasis būtent numatytais principais. EIB turėtų bendra, bendradarbiauti su europiniais, regioniniais ir nacionaliniais bankais vystimosi vardan. Mes manome, kad nuomonės pradinis variantas yra pozityvus ir tikiuosi, kad bus galima bendradarbiauti toliau, siekiant pagerinti tekstą. Ačiū. Dėkoju, sako Kate Swinburne. Mūsų pranešėjo taip pat nėra ponas Osok ECR e, vardu e, norėtų pateikti savo komentarus. Puiku, kad buvo dirbama jau bendradarbiaujant pernai prie panašių klausimų. EIB klausimas ir jo veiklos, jos veiklos klausimas turi būti keliamas. Būtina, kad EFSI tarybos tęstusi Tai pareikalauja daug dėmesio. Biudžeto kontrolės komitete bus dirbam prie šių klausimų ir bus siekiama, kad būtų įgyvendintos primtos nuostatos. Mano kolega dėkoja pranešėjai, parengusiam puikų pranešimą. Ir svarbiausia dabar atkreipdėmės tas rytis, kur nuo rekomendacijų buvo nukreipta. E, bendras investicijų lygis mažėja lyginant su prieškriziniu laikotarpiu. Mes reiškiam susirūpinimą dėl užimtumo sumažėjimų valstybėse narėse, tai kelia tam tikrą nestabilumą, bet aš manau, kad reikėtų pas, pažymėti ir tuos žingsnius, kurie ES lygmenį buvo žengti siekiant išspręsti situaciją. Paranešime apie tai kalbama. Ketvirtoje dalyje e, norėtume pamatyti mūsų surašytą paragrafą. Ten mes pritarėm bendram principui, kad būtina kad nebūtų kuriama ekonominė neligybė Europoje, didžiuliai skirtumai ekonominio išvystymo. Mes manome, kad mes nesutinkame tiksliau su pranešėjo nuomonė, kad EIB kol kas finansuoja tik didžiausias ekonomikas. Tiesiog norėtume, kad būtų rem, remiamasi šitoje vietoje konkrečiais uh, duomenimis, šiuo atveju taip nebuvo. Uh, EKR frakcija yra įsitikinusi, kad daugelie šalių pasinaudojo EIB teikiamų finansavimų. Ir tai nebūtinai yra didžiausios pasaulio ekonomikos. Septintoji dalis. Mes taip pat reiškiame e, tvirtą paramą privačiai ir viešai partnerystiai. Šis aspektas turi būti labiau išplėtotas. Mes manome, kad kelia susirūpinimo situacija kai kuriuose šalise, kur nežinoma, kaip tiksliai reikėtų kurti privataus ir viešo sektoriaus partnerystę. Reikėtų labiau išplėtoti šį aspektą, kad būtų paskatintos didesnės privačios investicijos. Didesnis viešas finansavimas vėlgi būtų viena iš alternatyvų siekiant skatinti Europos ekonomikos augimą. E, mes dar teiksime pakeitimų šiai tekstui ir tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo. E, tikimės aktyvus bendradarbiavimo rengiant galutinį dokumentų variantą. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Kalvit, prašau. Pon, e, ponas Kalvit. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat pasisakau kolegos vietoje. Filip Tebaker pavaduoju, nes jis negalėjo atvykti mūsų posėdį. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Alde frakcija vertina tą atliktą darbą, tačiau norėtume grįžti prie kai kurių aspektų. Visi norime, kad EIB veiktų efektyviau, tačiau mums tai nepavyks tik kiekybiškai padidinus E, skolinimo gebėjimus šio banko. Mums galėtų tai pavykti, jeigu veiksime efektyviau, jeigu sugebėsime tiesiogiai kreipti, e, tiesiogiai parodyti, kokios yra investicijų spragos, spragos investicijų procese tiksliau. Kol kas prie to nedirbama, nes tai nėra komercinių bankų interesas. Mūsų požiūriu EIB turėtų stengtis pritraukti privačias investicijas į infrastruktūrą. Ir čia, kaip jau buvo pasakyta, e, trūksta privačių investicijų infrastruktūrą nuo krizės pradžios. Manau, kad būtina siekti didesnio konkurencingumo, daugiau investicijų ir visą tai piliečių labui. Tai yra būtina. Būtina atsižvelgti e, į šios aspektus vystant Europos investicijų bankų jo pasirinktą investicijų politiką. Europos strateginių investicijų fondas ir EIB e privalo pritraukti alternatyvius finansavimo šaltinius, privačius. Galiausiai negalima reikalauti iš EIB e, finansuoti tik mažas ir vidutinės įmonės. Ne, jokių būdų. Būtina atrinkti mažas ir vidutinės įmonės, norinčias gauti finansavimą, įvertinant jų gebėjimą aukti sparčiai ir akivaizdžiai. Negalima reikalauti, kad EIB gyvenėtų tik kažkokią egzistencinę politiką ar išgyvenimo politiką įmonėms. EIB turi susitelkti e, prie kovos su didžiausiu skurdu, o to skurdo esama Europos Sąjungoje. Ketvirta. Galėtume paprašyti EIB vaidinti ir papildomą vaidmenį. E, teikiant pirminius investicijų šaltinius. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad EIB finansavimas neturi konkuruoti su kitais investicijų šaltiniais, bet turėtų jas papildyti. Pavyzdžiui, gyvendinant naujos ekonomikos tam tikrus projektus, e, pasitelkiant e, technologijų sprendimus ir panašiai. Na ir galiausiai, nenorėčiau užimti per nelik daug jūsų laiko, norėčiau pridurti dar štai ką. EIB turėtų demokratiškai būti atskaitingas Europos parlamentui. Tai yra akivaizdus faktas. Na ir man atrodo, kad tai irgi turėtų atsispindėti pranešime, kurį mes dabar rengiame. Ačiū. Visi bando kalbėti kitų vardų, aš vos ne vienintelė, kuri kalbės savo pačios vardu. Mes manome, kad ši nuomonė yra pakankamai gerai parengta ir mes manome, kad galėsime konstruktyviai su nuomonės referentu bendradarbiauti, palankiai vertiname kai kurias pranešimo nuomonės aspektus, pirmiausiai tuos, kuriais atkreipimas dėmesys į didelį nedarbo lygį, į būtinybę siūlyti alternatyvius e, skolinimosi metodus ir papildomas darbo vietų kūrimo priemonės. Taip pat mes manome, kad būtina kovoti su mokesčių priebėgomis ir e, aš kadangi esu šešėlė pranešėja dėl įmonių apmokestinimo politikos, tai šis pasiūlymas ir šis aspektas man yra labai svarbus. Taip pat reikia užtvirtinti nuostatą, kad EIB neinvestuotų tų įmonių projektų, kurios savo pelną perkelia, tų įmonių, kurios perkelia savo pelną mokesčių priebėgas projektų. Ir manau, kad reikėtų stiprinti bendrasis kovos su mokesčių vengimų priemonės į tris sritis norime atkreipti daugiau dėmesio, siekdami sustiprinti prašymo nuostas, pirmiausiai įvardindami aiškiai tas įmonės ir kitus subjektus, kurie netinkamai elgėsi su ES parama, turiuomenėje pirmiausiai Volkswagen skandalą, turint pabrėžiant, kad e, Volkswagen įmonė taip pat yra gausi tinkamą paramą iš e, Europos investicijų banką, taip pat būtina atkreipti dėmesį į aplinkosauginius aspektus, ruošiantis Paryžiaus aukščiausio lygio klimato kaitos konferencijai, būtina užtikrinti, kad EIB direktorių valdyba sugebėtų pakankamai įvertinti paraiškas susijusias su E, ekologiškais investicijų projektais tam, kad skirtos lėšos galėtų būti panaudojamos strateginiam perėjimui prie ekologinės ekonomikos, prie žaliosios ekonomikos. Taip pat būtina pasiekti, kad visos paraiškos paskoloms gauti būti vertinamos, būtų vertinamos atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai, todėl būtina užtikrinti, kad uh, projektus atrenkantieji asmenys dirbantis valdyboje turėtų pakankamai žinių tam, kad galėtų atrinkti tinkamus projektus. Taip pat mes norėtume pabrėžti būtinybę užtikrinti didesnę įvairovę tiek e, e, banko valdyboje, tiek atrankos komisijoje. Marko Valį dabar ačiū pirmininkė, ačiū taip pat e, Marko Valį, kuris e, kalbėjo pranešėjo vardu. Džiugu, kad e, biudžeto kontrolės komitetas įtraukiamas į šio pranešimo rengimą ir svarstymą. Aš e, esu šešėlis pranešėjas šiame komitete. Būtent atkreipti dėmesį į tam tikrus aspektus susijusius su EIB finansavimo projektų aspektus ir aš pateiksiu atskirus pasiūlymus tam, kad tie projektai būtų paminėti. Aš čia kalbėsiu tik apie tos aspektus, kurie svarbus ekonomikos komitetui. Pavyzdžiui, kalbant apie priemonės skirtas smulkiam verslui, startuoliams ir mikro įmonėms, mes visuomet turime nepamiršti kad mūsų realioji ekonomika remiasi būtent šiomis verslo struktūromis ir kad Europos investicijų bankas turėtų siekti pasiūlyti priedamą vertę būtent šiems verslo subjektams ir nesusitelkti per daug į didžiuosius koncernus. Taip pat turėtume nukreipti investicijas į tas šalis, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės ir kurios dar patiria sunkumų arba kuriuose yra pati didžiausia ekonominė neligybė. Kalbant apie kai kurių infrastruktūros projektų ekonominį tvarumą, būtina jį taip pat atkreipti papildomą e, dėmesį, nes e, dažnai poveikis yra vertinamas per daug optimistiškai E, po to išaiškėjo, kad kai kurių infrastruktūros projektų gyveninti yra neįmanoma, reikia padaryti galą tokiai praktikai, nes praėjusiais metais mes atkreipėme dėmesį į šį aspektą tvirtindami kitą pranešimą ir būtina užkirsti kelią, kad ateitie tokio pobūdžio projektai būtų apskaitai finansuojami. Aš su dideliu susidomėjimu pasižymėjau žaliųjų pasiūlymą dėl e, mokesčių skaidrumo ir dėl atitinkamo pribojimo taikomo mokesčių priebėgoms. Ponui Demazijui dabar žodis. Na, aš patekau pakankamai sudėtingą padėtį, nes turėčiau dabar pristatyti pranešėjo poziciją arba komentarus, aš manau. Pirmininkas, atsiprašau, galvau, kad tenai frakcija nėra, nėra atstovų, tačiau pasirodo, kad taip yra. Pone Kapel žodis. Aš paprašiau taip pat žodžio kaip šešėlinė pranešėja. Manau, kad buvo pristatyta labai daug įdomių aspektų, tačiau galima būtų dar daug klausimų papildomai aptarti, kalbant apie šį pranešimą. Europos investicijų bankui tenka labai svarbus vaidmuo skatinant investicijas Europą 80,3 milijardų yra, buvo skirta 14 metais atinkamus investicijoms ir tokiu būdu atkreipimas dėmesys į didžiulę investicijų spragą palyginti su laikotarpiu iki krizės. Mums trūksta dar maždaug 300 milijardų kurias skirt, turėtume skirti investicijoms. Taigi trečiame punkte būtina pabrėžti tą nuostatą, kuri yra susijusi su paskolų portfelio didinimu, taip pat su 180 e, milijardų eurų padidintomis įstatinio kapitalo apimtimis ir iki šių metų pabaigos reikės dar labiau padidinti investicinį kapitalą tam, kad būtų užpildyta ypatingai e, didelės spragas strateginių infrastruktūrų, strateginės infrastruktūros srityje. Taip pat e, užbėgant už akių kapitalo, rink, kapitalo rinkų sąjungos kūrimui būtina daugiau dėmesio skirti ir investuoti į tos projektus, kuriais kuriama pridedamoji europinė vertė. Mane šiek tiek nustebino e, ta informacija apie tai, kad iki metų pabaigos bus skirima 15 milijardų eurų papildoms investicijoms, kai to tarpu dar nėra tos struktūros, kuri e, šias lėšas turėtų paskirstyti. Taip pat aš nepasisakau už pasiūlymą statyti prie gėdos stulpo visas įmonės, kurios netinkamai pasinaudoja EIB lėšomis, turint omenyje, kad viešosioms investicijoms alternatyvos praktiškai nėra. Tai reikia ieškoti būdų ir galimybių, kaip tinkamiau panaudotas lėšos, taip pat pritarėme nuostatoms dėl didesnio skaidrumo užtikrimo ir bendradarbiavimo su parlamentu žodis pranešėjų dabar ir nebeliks laiko spontaniškiams pasisakymams. Norėčiau padėkoti už jūsų vertingus komentarus, aš perduosiu juos Dimitrijui. Man susidarė įspūdis, kad mes iš esmės sutarėme, kad reikia stiprinti atskaitomybę Manau, kad šiuo klausimu susitarsime labai greitai ir manau, kad reikia būti kuo konkretesniems, tuo labiau, kad parlamente taip pat reikėtų lygiai greičiai veikti ir bendradarbiauti, teikiant pasiūlymus dėl atskaitomybės. E, ne visiškai buvo sutarta dėl to, kaip reikėtų teikti paskolas į krizę patekusioms valstybėms. Man atrodo, kad pranešėjas yra linkęs pritarti e, kažkam panašaus į kvotas konkrečioms sumpom, sumoms, tačiau vis dėlto komisija sakė, kad kai kuriuose valstybėse tas Pavyzdžio multiplikatoriaus efektas gali būti pasiektas, kadangi e, kiekvieną e, tvarų finansinį produktą skiriant pačiai valstybė nariai galima sulaukti ir palankių e, pasiekmių. Taigi reikėtų paieškoti dar tinkamesnės formuluotės, Dėl reikalavimų pagal ketvirtąjį punktą aš jūsų pasiūlymus e, pristatysiu pranešėjui, manau jisai įsigilins ir e, performuluos šitą tekstą. Ir pranešėjo nuostata privačios ir viešosios partnerystės projektų tai manyčiau jisai mano, kad viešieji, viešosios investicijos negali būti e, pakaitalas e, privačių investicijų, tačiau viešosios investicijos gali sukaupti, apibendrinti privačias investicijas ir jas tinkamai nukreipti. Dėkuoju Jums. Dėkuoju. Pakeitimus galima teikti iki spalio 28-osios, e, svarstymai lagužė pabaigoj ir e, diskusijos sesijoje gruodžio mėnesį, o balsavimas sesijoje kovo mėnesį. Taigi baigėme šitą posėdį, kitas posėdis pirmadienį lapkričio 9, o po to 10 lapkričio ir to, to posėdžio metu nuo 5 iki 7 turėsime susitikimą su komisarė.